Saturday, Saturday we can just, just discuss the date and see what. Okay, we can start. We can start. Colleghi, se prendete posto, cominciamo il. Uh, Ponios ir ponai, prašyčiau susėsti, pradėsime antrąją posėdžio dalį. Pas mus atvyko komisijos narys Potočnikas. Ir todėl reikėtų pasistengti, kaip galima daugiau laiko skirti pokalbį su juo. Kol susėsite trumpai, noriu informuoti, kad devintas klausimas dėl koordinatorių rekomendacijų bus toks. Liepos ir rugsėjo posėdžių rezultatai yra prieinami elektroniniu formatu. Jeigu niekas neprieštaraus, ne, ne, ne, ne mes laikysime, kad ankstesnių posėdžių protokolai yra patvirtinti. Toliau. Pirmasis popietinis darbo tvarkės klausimas yra keitimasis nuomonėmis su komisijos nariu Patočniku. Noriu padėkoti komisijos nariui, kad jis atvyko į mūsų komiteto posėdį pasikalbėti apie žiedinės ekonomikos paketą. Kaip žinote, Liepos mėnesį komisija pristatė šį dokumentų rinkinį. Jį sudaro horizontalus komunikatas skirtas žiediniai ekonomikai Europai. Ir šešios, šešių direktyvų projektai pakeičiantis dabartinės direktyvas ir e, konkretus komunikatai dėl mažo, mažų ir vidutinių įmonių, tvarių, tvaraus statybos sektoriaus ir nelegalaus darbo. Taigi dabar noriu steigti žodį komisijos nariui Patošnikui, o po to galėsime užduoti klausimus ir išklausyti politinių frakcijų nuomonę. Prašom. Distinguished members of European Ačiū, Giovanni, gerbėjai parlamento nariai, ponios ir ponai. Visų pirma, noriu pasveikinti Jūs su to, kad Jūs išrinko į naują kaden, naujos kadencijos parlamentą. Malonu matyti ne vieną tarp Jūsų, su kuriais esu dirbęs per ankstesnę kadenciją ir tiems, kurie prieš penkeris metus dalyvavo klausimuose, turbūt paminate, kad e, aš įsipareigojau laikytis tam tikrų principų per visą kadenciją. Ir noriu, kad mano pirmas prioritetas e, turėtų būti užtikrinti, kad 20 metų strategija turėtų tvirtų, tvirtą tvarumo ir išteklių veiksmingo panaudojimo pagrindą. Visą laiką kovojau, kad būtų laikomas integruoto ekonomikos, aplinkos ir socialinės politikos požiūrio. Žiedinės ekonomikos paketas, kurį komisija patvirtino Liepos mėnesį, integravo šias tris dimensijas. Ir čia pripažįstama, kad augimo atakas, kurios siekime, netinka Europai 21 amžiuje. Šiandien norėčiau pakartoti tai, ką sakiau savo darbo pradžioje 10 metais kad 21 amžius bus e, trapus amžius. Tas trapumas aplinka e, paverčia labai svarbia mūsų darbo tvarkės dalimi. Ir šie projektai, kuriuos jūs turite, aiškiai rodo. Matome e, žmogiško vystimos indeksą horizontalioje ašyje ir ekologinį pėtsaką vertikaliai. Taškai rodo šalis, bent jau šalių klasterius visame pasaulyje. Matome, kad kuo didesnis e, tas žmogiškasis išsivystymo indeksas, tuo didesnis yra aplinkos auginis aplink, aplink, po, po, po, po pėtsakas aplinkoje, kad žmonės pas, e, šalis pasiektų tvarumą, turi siekti e, patekti į tą langelį dešinėje apačioje, kuris yra pažymėtas žaliai, kad atski, atsietų e, išteklių panaudojimą nuo e, aplinkosvinio poveikio. Kaip matote, dabar ne viena šalis nėra tame langelyje. Tai yra, tas langelis reiškia gyventi tvariai ir gyventi gerai. Tai, pir, tai pirmiausia, e, žmo, šalis besivystančios pirmiausia kyla į viršų, o po to reikia pradėti svarstyti, kaip nusileisti žemyn. Na, ir didžiausia atsakomybė tenka išsivyšusiam pasauliu, išsivyšusiams pasaulio šalims, jeigu mes nerasime technologinių sprendimų, e, pavyzdžio, leidžiantis žemyn. Tai ir kitos šalis eis tuo pačiu keliu, o tai tas kelias e, fiziškai nėra pateisinamas. Mes esame linijėme ekonomikos vystimosi kelyje, kuris išnaudoja daug išteklių, mes juos išgauname ir juos jų neišnaudojama pagal visą jų potencialią vertę. Mums reikia augimo modelio, kuris leistų e, turtingesnioms ekonomikoms pereiti į tvarų lygmenį išlaikant ar gerinant pragyvenimo standartus. Ir tai leistų pasivystančiams ekonomikoms pereiti, pasistumėti dešinien, nekylant per daug į viršų pagal šį grafiką. Mūsų atsakomybė individualiai ir kolektyvinė didėja. Jos negalime palyginti su tą atsakomybę, su kuria susidurė žmonija prieš uh, amžių. Tu reikia keisti gyvenimo būdą ir vartojimo būdą. Europą, Europoje pripažįstame tai, integruodami e, išteklių veiksmingumą į 20 metų strategiją. Mūsų tikslas yra atskirti augimą nuo išteklių panaudojimo, atsijėti juos. E, ir toks mūsų planas ir buvo, kad patektume į tą žalę į langelį, kas septintojame programoje E, vadinama gyventi gerai pagal žemės suteikiamas galimybės. Aplinka nebėra augimo apribojimo veiksnys. Iš tiesų mūsų ateities augimas bus sudėjęs, susijęs su tuo, kad išgautume daugiau vertės kiekvienos medžiagų tonos, kiekvieno žemės hektaro, kubinio metro vandens ar kiekvieno energijos džiaulio. Taip pateisinama tiek aplinkosauginė ir ekonominė prasme. Europa kol kas e, gyvena pagal e, intensyvių išteklių panaudojimo modelį, o tai e, kainuoja daug ekonomikai. Pavyzdžiui, tyrimai plieno ir aliuminio sektoriuose rodo, kad žaliavos sudaro 30-40 procentų sektoriaus išlaidų. Be to, tuose tie sektoriai e, importuoja žaliavas ir energiją. Jeigu norime išlaikyti gyvenimo kokybę, nesmažinami mm, atlyginimų ir socialinių standartų, privalome didinti pridėtinę vertą, gerintami našumą tiek darbo, tiek išteklių panaudojimo. Žiedinės ekonomikos rinkinys, konceptualus indėlis perinant prie naudingesnio išteklių panaudojimo. Sustiprinama vizija, kaip tuos išteklius naudoti efektyviai, e, panaudojant naujus augimo ir klėstėjimo šaltinius. Tai yra komisijos politika, politikos siekiant augimo darbo vietų ir aplinkos apsaugos dalis. Šios politikos gali eiti kartu ir būtent todėl šie pasiūlymai E, teikiami ne tiek mano, bet ir kitų kolegų, e, kurie atsakingi už e, mokslinius tyrimus, naujoves, užimtumą, pramonę ir įmonės. Pramonės konkurencingumas Europoje priklausys ne tik nuo to, kad būtume naudojama mažiau žaliavų, mažiau energijos ar mažiau vandens, bet taip pat nuo mūsų priklausomybė pakeisti žaliavas, panaudojant antrinės žaliavas, ten, kur jų yra, ir gaminant prekes, kurias galima panaudoti iš anksto, iš naujo, pataisant, perdirbant. Ir tai ir yra žiedinė ekonomika. Iš esmės mes siūlome Europą paversti visuomenę be atliekų. Mes norime tuos 600 milijonų tonų atliekų vėl sugražinti į ekonomiką produktyviam jų panaudojimui. Taigi mes peržiūrėjome kai, kai kurios teisės aktus dėl atliekų ir e, tai yra svarbi mūsų paketo dalis. Šis paketas vertina kiekvieną gamybos ir vartojimo ciklo etapą. E, čia nustatomos e, trūkumai ir kliūtis siekiant perinamąjį laikotarpį skurti tinkamas sąlygas. Tai ieškome kaip, e, būdų, kaip paversti geresnį, kaip geriau e, įgalinti e, veikti atliekų rinkas, perdėlimo rinkas, kaip pagerinti produktų galimybės pataisyti, perdirbti ir norime teikti daugiau geriau, geresnės informacijos vartotojams apie produktų gybės ciklą. Mes siekime nustatyti siekius ir tikslus, kad pasiektume kažkokio pažangos numatyti aiškumo investuotojams ir verslui. Pakete pateikiamas komunikatas e, apie žiedinę ekonomiką, nulinių atliekų programa Europai. Tai yra toks bendras komunikatas su politiniu e, signalu. Atliekų teisės aktų e, perdarimas su tikslais pakavimo ir taip pat savartynų direktyva ir dar trys komunikatai dėl žalių darbo vietų ir įgūdžių, žalės, žaliojo veiksmų plano MVI ir išteklių efektyvaus panaudojimo statybų sektorėje. Deja, mes šiek tiek vėluojame rengdami tvarų maisto komunikatą. Jis iš esmės e, yra parengtas, tačiau negalime jo patvirtinti kartu su šiuo rinkiniu. Tačiau mes pat, pat, patvirtiname e, maisto išteklių tikslų a, e, dokumentą, kurį jums pristatysiu. Toliau matome ekrane apie tai, tai kad e, atliekų politika ir atliekų mažinimo tikslai yra labai svarbi šio paketo dalis, nes žiedinė ekonomikoje atliekų turėtų nebūti viršuje, aišku, svarbiausia yra prevencija. Tai yra prevencija mažinant, prevencija atliekų e, generavimui. Kokius tikslus mes siūlome? Deja, juodai parašyti tikslai, juodu šriftu tik, įrašyti tikslai yra privalomi tikslai, kaip siūlo komisija, o ž, e, raudoni yra indikatyviniai politiniai tikslai, kuriuos siūlo komisija. Indikatyviniai tikslai, žinoma, nėra privalomi, tačiau nes, tai nereiškia, kad jie nesvarbus. Tai reiškia, kad valstybės narės turėtų renkti savo programas ir veiklą tokiu būdu, kad būtų einama tokia kryptimi. Taigi mes e, siūlome bent 70 procentų padidinti antrinį panaudojimą ir perdirbimą atliekų. Šiuo metu tas skaičius siekia maždaug 45 procentus siūlome e, pakavimo atliekų padidinti 80, iki 80 procentų, iki 25 metų 70 procentų, įskaitant konkrečių medžiagų tikslus. Siūlome e, savartynus e, panaikinti iš principo iki 25 metų tai yra iki 30 metų, kad tai sudarytų mažiau negu 5 procentų, siūlome indikatyvinį tikslą, kad e, maisto atliekos sumažėtų 40 procentų iki 25 metų ir teršimą jūroje sumažinti 30 procentų iki 20 metų. Tai yra vienas iš tikslų pagristas e, sustarimais ir įsipareigojimais e, Rio plus 20 kontekste. Tai yra vienintelis skaitmeninis tikslas, kuris buvo patvirtintas, to, kurio buvo susitarta. Nors atliekų tikslai būtų teisiškai privalomi, mes norime laukti iki 30 metų, kad sužinotume, kad kai kurios valstybės narės neįgyventino tų tikslų. Todėl mes siūlome stebėjimo ir ankstyvo įspėjimo mechanizmą, kuris pagristas tą pagalbą, kurią mes teikiame jau valstybės narėms, kuriams labiausiai to reikia. Tai taip pat mes pasinaudojame atliekų teisės aktų peržiūrėjimu, kad sumažintume administracinę naštą, įvesdami e, elektroninės ataskaitas dėl pavojingų atliekų, dėl mm, svarbiausių minimalių reikalavimų ir supaprastintų, sumažintų atskaitomybės reikalavimų. Ir galiausiai mes norime skatinti aukštos kokybės antrinių žaliavų e, rinkos e, plėtojimasi, numatant konkrečius kriterijus konkrečioms medžiagoms, kadangi jūs e, be abejo svarstysite šias visas svarbias detalės. Aš e, tikiuosi, kad jūs mūsų pasiūlymus paversite ES tikrovę. Dabar norėčiau pakalbėti apie platesnę politinę darbo tvarkę, e, kuri bus nu-, nustatyta peržiūrint 20 metų strategiją. Toliau. Kitame ekrane matome žiedinės ekonomikos paketo kertinius akmenis. Toks išteklių efektyvumo e, rodiklis mus e, leis sukurti e, įvairias tvirtas strategijas, kas leis, kur, kurios turės patvirtinti valstybės narės. Mes atidžiai išnagrinėjome e, alternatyvas ir remdamėsi duomenimis, kuriuos rinkome, mes padarėme išvadą, kad išteklių produktivumas skaičiuojamas pagal BVP, padalinus iš e, žaliavų suvartojimo, kiekio yra geriausias rodiklis vertinantis išteklių efektyvumą. E, žaliavų vartojimas RMC svarbus visiems e, ekonomikos sektoriams. Jis atsižvelgia į vertės grandinę, e, importuojamas e, prekes ir medžiagas ir yra susijęs su energijos sueikvojimu. Užtikrinant, kad panašus produktai, ar jie būtų pagaminti ES ar importuojami, apima įvairias medžiagas, kurias, kurių reikia juos pagaminti, jis atitinka mūsų reindustrializavimo tikslą. Tai yra tvirčiausias e, e, matuoklis šaltinių efektyvumui įvertinti ir aiškiai apie jį e, komunikuoti. Žemės, vandens ir šiltnamio dujų rodikliai sudaro papildo šį tikslą, tačiau žaliavų rodiklis yra pats aiškiausias. Aišku, kad mums reikia ir tinkamo siekių E, lygmens. Nuo 2011 metų išteklių produktyvumas pagerėjo šiek tiek mažiau negu 2 procentais per metus, kaip matote iš šio grafikos. Mūsų prognozė dėl pokyčių, e, kai bus panausinojama žaliavos, rodo, kad iki 30 metų išteklių produktyvumas bus maždaug 15 procentų didesnis negu šiandien, nes e, verslas reaguoja į išteklių kainų kitimą. Tačiau tas e, našumas, našumo didėjimas mažės, lėtės iki mažiau negu 1 procentas per metus. Mes turime šį sulėtėjimą panaikinti. Ši išteklių efektyvumo platforma, kuri apima ir kai kuriuos parlamento narius, rekomenduoja bent 30 procentų išteklių našumo padidinimo iki 30 metų. Toks tikslas yra pasiekiamas ir jis leistų išlaikyti ilgalaikę tendenciją, kuomet išteklių našumas didėja apie 2 procentus per metus. Mes e, parengėme makroekonominius modelius, kokią įtaką toks tikslas padarytų augimui ir darbo vietoms. Ir rezultatai patvirtino, kad tapdami, tai yra panaudodami išteklius efektyviau, mes e, pasiektume ir geresnių ekonominių rezultatų apskritai mūsų išteklių produktivumo padidėjimas 30 procentų, padidintų BVP iki 3 procentų ir sukurtų maždaug 2 milijonus papildomų darbo vietų. Remiantis, e, palyginti su 15 procentų e, baziniu scenariumi. Geresnis eko dizainas, e, mažesnės atliekos leis sustaupyti tiek piliečiams, tiek verslui iki 600 milijardų eurų arba 8 procentus metinės apyvartos. Pasiektume tiek socialinių, tiek e, aplinkos sauginių tikslų ir paremtume ekonomikos augimą. Todėl tokie tikslai visiškai atitinka trijų ramščių požiūrį į augimą ir užpildo labai svarbę spragą šioje Europos 20 metų strategijoje. Kas toliau? Neprivalomas išteklių produktyvumo tikslas galėtų būti nustatytas visai Europai, o valstybės narės galėtų nustatyti savo tikslus ir apsispręsti dėl optimalios politikos, kaip pasiekti tų tikslų. Nacionalinių ir ES politikos e, derinys galėtų padėti pasiekti šių tikslų. Šiame ekrane matote klasikinį e, pavaizdavimą, to, kas yra žiedinė ekonomika ir kaip pakeisti atliekų tikslai sumažins išteklių panaudojimą. O tai mums leis padidinti iš išteklių gaunamą vertę. Mūsų pasiūlymas dėl žiedinės ekonomikos nustato išteklių produktyvumą kaip kandidatą siekti svarbiausio tikslo pagal Europos 20 metų strategiją sprendimą reikės priimti atsiž... per e, vidutinio laikotarpio peržiūrą, atsižvelgiant į viešų konsultacijų rezultatus kartu su Europos išteklių efektyvumo platformos rekomendacijomis. Aš raginu jūs remti šį išteklių e, našumo tikslą peržiūros metu. Tokiu būdu galima užtikrinti, kad e, ryšiai tarp aplinkos, saugimo ir darbo vietų būtų geriau panaudojami 20 metų strategijoje ir pačiame semestro valdymo procese. Taigi rezumuojant, nepadidinami e, išteklių efektyvumo, konkurencingumas Europos pramonėje e, smarkiai nukentės, o be politinio tikslo ES lygmenių mes niekada nesukursime pagrindinių sąlygų ir paskatų, kurių reikia tokiam ekonominiam perėjimui. Ponios ir ponai, Ir pagaliau, kaip tikriausiai esate girdėję, aš komisijoje per kitą kadenciją nedirbsiu. Jeigu ir dirbčiau, tai tuomet nedirbčiau ko gero vis tiek su jumis. Aš atidaviau dešimt savo produktyviausių darbo metų darbui komisijoje, tačiau tai buvo įmanoma padaryti tik tai pasinaudojant jūsų pasitikėjimu ir jūsų parama. Todėl aš griežtai nesutinku su e, kai kuriais balsais, kuriuos girdžiu, kad e, Europos parlamentas yra tiesiog grupė žmonių, kurie neturi realios įtakos Europos ateičiai. Priešingai, jūs esate svarbus ir daug pozityvių pokyčių tikrovėje e, vyksta dėl to, kad jūs daug dirbate, taip pat dėl to, kokią jūs turite Europos ir pasaulio viziją. Todėl noriu padėkoti už visą bendradarbiavimą, kuriuo naudojusi dirbdama su jūsų komitetu ir tikiuosi, kad mano e, įpėdinis e, galės pasinaudoti jūsų parama taip pat. Aš noriu, kad e, šis projektas dėl išteklių efektyvumo būtų vedamas tolin ir kad Europos susilauktų tvarių darbo vietų ir tvaraus augimo. Ačiū uždėmesi. Caro commissario, credo che. Gerbiamas komisarė, kolegų plojimai parodė, kaip jie vertina jūsų ilgą laikį darbą vykdant komisaro pareigas. Dabar po šio pranešimo suteiksime galimybę pasisakyti kolegoms. Pirmiausia, pasisakės pirmoji pasis, kalbančiųjų grupė, tai bus pranešėjai arba jų atstovai, o po to atsakysi klausimus komisaras, po to suteiksime žodį kitai kalbėtojų grupiai. Karlains Florence, pirmiausia, EPP vardu. Ilgai laukime šio dokumento, kadangi Europoje buvo traukiama į skirtingas kryptis. Tas vežimas rėdėjo ne viena kryptimi, o dabar tu pateikiai tą dokumentą, kurio mes laukėme. Labai gerai, kad būtent tu jį pristatai. Iš šio pristatymo matosi, kad buvo atsižvelgta į mokslinius tyrimus. Man asmeniškai labai malonu pastebėti, kad šitas pranešimas arba pasiūlymas yra siejamas su inovatyvia ateitimi. Visada nebuvo sunku pateikti skaičius, tačiau skaičiai patys nieko nepasako. Šita e, e, žaliavų politika yra tiesiog pavyzdinė e, politika ir jeigu, sakykime, Kinijoje e, ir toliau bus e, iškasama, pagaminama daug žaliavų, tai mes Europoje jų pritrūkę tiesiog turėsime ieškoti naujų šaltinių. Ir todėl mes turėtume žaliavų vertės grandinę padaryti kuo veiksmingesnę. Aš nežinau, kaip e, reikėtų tai pasakyti e, angliškai. Apskritai žodžio atlieka reikėtų atsisakyti Tiesiog reikėtų tai išbraukti šitą žodį iš žodynų. Visa vertės kūrimo grandinė nuo pačios pradžios iki jos ciklo pabaigos yra svarbiausias mūsų uždavinys, antrinės žaliavos, ypač tuo metu, kai buvo svarstoma atliekų direktyva, man buvo labai svarbus klausimas tuo metu, kai mes kūrėme atliekų hierarchiją Europoje. Matėme vieną vaizdą, o dabar šita strategija, šita sistema turi tam tikrų silpnų vietų. Pavyzdžiui, Vokietijoje labai stropiai yra renkamos atlikos, tačiau uh, nedaug jų perdirbama ir tos rušiuotos atliekos tiesiog patenka į deginimo krosnis. Ir todėl buvo padaryta pakankamai daug klaidų šioje grandinėje, šitas klaidas reikėtų ištaisyti. Iš tikrųjų mes išgirdome iš gamintojų, mašinų gamintojų pusės, kad jie galėtų uh, pagaminti labai veiksmingas mašinas arba įranginius, kadangi tačiau surinktos ir užuotos žaliavos tiesiog yra sudeginamos. Kitas dalykas yra savartinai. Jeigu aš būčiau Bulgarijos arba Rumunijos delegacijos atstovas, tai kalbėčiau galbūt kiek kitaip. Mano manimo, ES negali, negali toliau finansuoti naujų savartynų statybų. Tiesiog šitos savartynus reikia žingsnis po žingsnio uždarinėti ir apskritai iš, palikti tik tai tas, kurių negalima niekam kitam pritaikyti. Mano šalyje taip pat laikomasi nuomonės, kad e, tai yra galimybė skatinti inovacijas ir vengti atliekų išvežimo į savartynus. Tačiau yra pakankamai stipri frakcija mano šalyje, kuri nemano, kad reikia didesnio efektyvumo šioje srityje. Iš tikrųjų, 30 procentų iki 30 metų vienai valstybei gali atrodyti per didelis tikslas, kitam per menkas. Galvoju, kad kai kalbėsime apie žaliavų indikatorius, tada galėsime pasikeisti nuomonėmis, tačiau jeigu norėtume išsaugoti tuos dabartinius indikatorius, tai tuo met bus skatinamas pramonės atsitraukimas nuo šio verslo. O to daryti nereikėtų. Dar kartą norėčiau padėkoti už komisarui už pristatymą. Aš manau, kad aš mm, pergyvenau septynis komisarus. O tu buvai vienas iš šauniausių. Dėkuoju, Karl Heinz. Matijas Gruotė, SND vardu. Paprašyčiau kalbėti kuo glaušiau, trumpiau, kad galėtume suteikti žodį ir kitiems kolegoms ir kad komisaras galėtų atsakyti į klausimus. Karl Heinzas yra iš e, žemutinio Reino ir Varantest ten yra pakankamai įsigaliojusi sistema. Apie išteklių veiksmingumą, apie išteklių tvarkymą. Kalbėdamas turėčiau pasakyti, kad mes tos problemos pakankamai nesuvokėme parlamente, tačiau atrodo, kad vis dėlto žengiama į priekį, nors komisija galbūt kiek kitaip mano ir šita strategija galėjo būti pateikta taip, kad ji galėtų būti aiškiau suprasta, kad būtų suprantami jos mastai ir užmojai. Mes turėtume taip pat elgtis labai atsargiai, taupiai, kadangi žemė, žemėje yra e, žmonių, kur, žmonių skaičius vis didėja ir e, trūksta išteklių, todėl išteklius žaliavas mes turime taupyti, o tam reikalinga tinkama strategija. Kitas dalykas, kaip mes elgiamės su maisto produktais. Mes juos tiesiog švaistome. Rio plus 20 šitas klausimas buvo įtrauktas į darbo tvarkę. Buvo konstatuota, kad mes pasaulyje bent 50 procentų maisto produktų tiesiog išmetame, juos paleidžiame vėjais. Ir šioje srityje, ir išteklių tausojimo srityje mums reikalinga susitarti, be to reikalingi konkretūs tiksliai. Negalima tiesiog nežvelgti į maisto produktus. Mes turėtume dar kartą grįžti prie galiojančių teisės aktų. Kai mes atliekame poveikio vertinimą prieš priimdami teisėkuros aktą, visada turime pagalvoti, ką reiškia tas maisto švaistimas. Mes nepakankamai įsigiliname į šitą temą atliekų išvežimas į savartynus ir šio proceso stabdymas. Iš tikrųjų reikėtų pagalvoti apie tai ir skatinti perdirbimą. Tačiau kartu būtų prasminga padidinti perdirbimo kvotas. Ir taip galbūt palaipsniui pereiti prie geresnio reglamentavimo. Kai aš sėdėjau prezidijume, visiškai kitaip suvokiau laiko tiekmę, matau, kad jau man, man skirtas laikas baigėsi Aš e, savo laiku taip pat bendradarbiavau 2,5 metų su taryba ir puikiai suprantu, kad e, komisija gynė savo e, poziciją pasitelkdama mokslininkų argumentus ir visą tai turėjo padėti mums suprasti šito pasiūlymo mastą, apimtį. Karl Heinz pagyrė komisarą, aš norėčiau taip pat pasakyti, kad jis kaip politikas, kaip komisaras, kaip žmogus nusipelnė parlamentarų dėkingumo, įvertinimo. Tos savybės tikrai mums buvo labai malonės, sėkmės tolesnėje profesinėje veikloje. Thank you very much, Chairman, and again, thank you, Commissioner, for your earlier remarks. Ačiū pirmininkai, ačiū komisijos nariui už jo ankstesnius pastebėjimus. Manau, kad poveikio įvertinimas e, atliktas paviršutiniškai ir mums reikėtų siekti didesnės pažangos šioje srityje. Pateiksiu Jums pavyzdžių, kad geriau suprastumėte, ką turiu omenyje Jeigu vertintume tikslus, tai jų paprasčiausiai neįmanoma pasiekti nuo 15 iki 70 procentų padidinti perdirbamų žaliavų kiekį negali būti pasiektas be papildomų sąnaudų ir e, todėl tokios e, prognozijas yra e, nerealios. Manau, kad tas iššūkis iš tiesų yra labai rimtas. Todėl mažai dėmesio taip pat skiriama informacijos kampanijai, namų ūkiams informuoti apie tai, ką būtina daryti, siekiant surinkti daugiau antrinių žaliavų. Manau, kad tas dalinis poveikio vertinimas bendram procesui nepadeda, reikia visiems pripažinti ir pripažįstame, kad reikia judėti į priekį, tačiau uh, E, kol kas viską bandoma daryti tik paviršutiniškai, suvokiant visą procesą. E, privalome aiškiai pripažinti, kad e, yra didelių grėsmių, papildomų sąnaudų, jeigu to nepadarysime, tai mūsų pastangų žlugs dar nepradėjus jų įgyvendinti. Komisijos pirmininkė iš tiesų Jūs tikrai e, daug nuveikite ir nusipelnėte šioje srityje ir perleisite savo palikimą savo įpėdiniui ir e, tikiuosi, kad jis, bus, jis veiks taip pat sėkmingai kaip ir jūs. Gerbrandi. Bandau suvirškinti tai, ką dabar girdėjau, tačiau susikoncentruosite savo paties mintimis. prieš penkerius metus, kuomet paskatasis komisaras Patočnikas dalyvavo mūsų klausime ir e, dabar klausydamas jos galbūt, jo galbūt paskutinės kalbos aplinkos komitete. Turiu konstatuoti, kad jis galbūt buvo pats nusekliausias komisijos narys per šią komisijos kadenciją. Tikrai nustabu žiūrėti, kaip, kokiu mastu jis sugebėjo gyvendinti savo pažadus ir dabar pristatydamas pasiūlymus dėl žiedinės ekonomikos. Taigi tikrai verta jų už šias pastangas pagirti ir visą tai buvo gyvendinti nepaisant didžiulio pasipriešinimo, kuris kilo dėl finansų ir ekonomikos krizės. Daugelis mūsų galvojo, kad e, reikės e, e, kad reikia grįžti atgal laike, o ne žengti į priekį ir siekti didesnio ekonomikos augimo. Noriu padėkoti ponui Patočnikui už jo atsidavimą biologiniai vairoviai veiksmingam išteklių naudojimui, už jo pastangas e, Rio plus 20 e, tvarumo tikslų, siekiant patvirtinti tvarumo tikslus jungtinėse tautose. Taigi noriu tikrai Jums padėkoti ir pabrėžti, kad e, Jūs nuveikėte labai didelį darbą, kalbant apie veiksmingą išteklių naudojimą arba išteklių vartojimo efektyvumą. Tai yra vienas iš <clears throat> geriausių pavyzdžių E, nušviečiančių ekonomikos ir aplinkos saugos tarpusavio sąsajas. E, <clears throat> tie 30 milijardų eurų, kurie minimi komunikate, jau yra nemaža suma. E, kitos mokslinio tyrimų išvados kalba apie 700 milijardų eurų ekonominę apyvartą ir e, taip pat e, iš rinkos domenų matome, kad įmonės, e, įmonių, kurios daugiau dėmesio skiria tvarumui, tvariam išteklių naudojimui, akcijos yra daug brangesnės akcijų rinkose. Liepos mėnesį jūs mums patikėte atitinkamą rodiklių suvestinę ir e, toje rodiklių suvestinėje, kur buvo pateikta informacija apie žemės naudojimą, yra e, ir tam tikras tvarkaraštis, informacija su tam tikru tvarkaraščiu. Ar jūs e, manote, kad galėtume pasinaudoti tą suvestinę, įgyvendindami, atlikdami tam tikrą peržiūrą? 2020-2020 strategijos. Galbūt turėtumėte pasiūlymų apie tai, kaip parlamentas galėtų prisidėti prie to, kad Europos semestro procese būtų galima geriau pasinaudoti tais išteklių tausumo rodikliais. Pabaigai noriu pasakyti, kad labai svarbu, kad išteklių tausumas būtų įtrauktas, šis aspektas būtų įtrauktas į visus poveikio įvertinimus. Norėčiau paklausti, kaip dabar rengiamasi tą padaryti komisijos uh, užsakomose poveikio vertinimuose ir kada tai bus padaryta. Pone Konečnai žodis. Ačiū už sutiktą žodį. Girdėjau jau nemažai pastabų. Tik pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijos nariui už tai, kad jis e, visas minėtas direktyvas vertina kaip bendrą paketą ir jas peržiūri nes e, mano šalyje kai kurios direktyvos e, buvo vertinamos e, ir gyvenamos atskirai ir būtent dėl to bendro požiūrio trūkumo buvo labai sudėtinga į nuostatas perkelti. Komisijos narys dabar parodė mums, kokiu keliu reikėtų eiti ir jeigu mes norime tą ciklą užbaigti kurti žiedinės ekonomikos. Tai yra vienintelis manomas būdas, tas, kurį siūlo komisijos narys. Dabar konkrečiau keletą pastabų norėčiau išsakyti. Teigiate, kad e, turtingos pramoninės valstybės turėtų perorientuoti savo ekonomiką į tausų išteklių naudojimą. Tačiau kaip suderinti tą tausų išteklių naudojimą su galimybę uh, perinimo laikotarpiu užtikrinti ekonomikos tvarumą. Manau, kad reikėtų pasirinkti galbūt lankstesnį požiūrį atsižvelgiant į atskirų valstybių situaciją. Pasisakau už tai, kad jūsų siūlomas paketas būtų lankstesnis. Aš siūlau atlikti tam tikrą galimybių įvertinimą atskiriuose šalise šio paketo nuostatų įgyvendinimo, nes iš tiesų. Hmm tikrai negalima bendrais brožais pristatyti e, pokyčių kursą ir tikėtis iš valstybių narių, kad jos visos vienodai tas nuostatas perkels ir įgyvendins, e, nes e, direktyvas, direktyvas ir reglam, reglamentus perkeliant nesanę teisę, tai yra neįmanoma. Taigi mums svarbu ne tik patvirtinti šį dokumentų paketą, tačiau jį taip pat ir tinkamai pristatyti valstybėse narėse, nes joms reikės jį įgyvendinti. O čia dar turime daug ką nuveikti, turime daug aiškinamojo darbo atlikti. Turime tiek žmonėms, tiek ūkio subjektams viską išaiškinti, nes ūkio subjektai, verslas turi suprasti, kaip tuos tikslus iki 2020 metų reikia įgyvendinti ir aš manau, kad daugiausiai trūkumų mes pastebime būtent šioje informacijos pristatymo išaiškinimo srityje. Labai svarbu, kad mūsų piliečiai žinotų, ką mes dirbame Europos parlamente, ką čia veikiame ir ko komisija siekia. Pabaigai dar asmeninis pastebė, pastebėjimas. Aš esu iš Silezijos, Moravijos, Čekijos Respublikos regiono, kuriame ir tai pats užterščiausias oras visoje Europoje ir labai dėkojams už tai, kad ėmėtės taip pat ir šios temos. Tikiuosi, kad jūsų įpėdinis tęs jūsų pradėtus darbus e, oro švarinimo srityje, nes jie labai e, rūpi mūsų regiono gyventojai. Taigi jūsų kasdieninė veikla, kasdienis darbas buvo labai naudingas ir vertingas. Ačiū dabar žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū. Pone pirmininkė, norėčiau padėkoti komisijos nariui Patočnikui už jo pranešimą, už visą atliktą darbą. Per jo kadenciją norėčiau prisijungti prie pagiros žodžių šiam dokumentui, kuris išsakė kolegos, šis dokumentas yra labai svarbus. Tam tikra prasme Man atrodė, kad prieš kadencijos pabaigą komisijos narys Potočnikas norėtų baigti savo pradėtus darbus. Ne tik žiedinės ekonomikos srityje, tačiau taip pat ir kitose srityse. O tai parodo, kad e, Europos komisija ieškojo naujų būdų siekiant įtvirtinti e, tvarę, tvarios ekonomikos politiką. Šis dokumentas e, yra ypatingai svarbus. Europoje daug diskutuojame apie tai, kaip Europa smarkiai yra priklausoma nuo energijos išteklių tiekimo, tačiau taip pat turime pabrėžti, kad esame priklausomi ir nuo kitų žaliavų ir išteklių importo. Todėl turime nepamiršti su tuo susijusius, tą priklausomybę susijusių grėsmių. Būdamas Vengrijos atstovų norėčiau paminėti, kad labai svarbu perdirbti kuo daugiau panaudotų žaliavų, medžiagų žiedinės ekonomikos kontekste Vengrijoje mes esame patyrę įvairaus pobūdžio taršos. Cienidų e, buvo užterštas e, Vengrijoje aplinka, taip pat e, aliuminio gamykloje buvo įvykusi katastrofa, taigi turime daug karčios patirties. Galbūt jūs buvote užsibrėžęs pakankamai aukštus tikslus rengdamas šį dokumentą. Kalbame apie žiedinę ekonomiką, tačiau apie ją kalbėdami e, galbūt turėtume suvokti, kad nepasieksime visų šiame dokumente minimų tikslų. Kalbant apie atliekų hierarchiją Europos Sąjungoje, apie atliekų vengimą daugiausiai reikėtų kalbėti ir šios e, atlikų hierarchijos aukščiausiame laiptelėje galbūt mes e, turėtume patalpinti e, atliekų perdirbimo klausimus. Taigi, mes norėtume pasiekti e, tų naujų tikslų ir neapsiriboti vien tik tai e, žiedinės, žiedinių ekonomikos pobūdžių, turėtume žengti dar ir tolesnį žingsnį į priekį, nes nepakanka matyti vien tik tai paskutinę viso proceso grandinę. Turėtume bendrų paužiūrių siekti geresnių rezultatų. Jeigu ieškotume alternatyvų savartynams, vis tik tai turime pripažinti, kad mm, nemažą dalį savo atliekų ir šiukšlių turime sudeginti, ir, nes kitaip mes tų atliekų neatsikratysime. Tik tokiu būdu žengsime tik tai, galėtume žengti tik vieną žingsnį į priekį, o mums reiktų žengti toliau. Taip pat noriu pabaigai paminėti, kad situacija valstybėse narėse yra skirtinga. Si vengiant e, atliekų arba užtikrinant antrinį atliekų panaudojimą. Man susidaro įspūdis, kad e, Šiuo dokumentu mes e, siekiame kažkokių e, vidutinių rezultatų. Ir užsibrėžę tik šiuos tikslus mes didelio proveržio nepasieksime. Nepaisant to, e, šie tikslai kai kurioms es valstybėms narėms reikštų uh, nemažą žingsnį į priekį. Dar kartą Jums dėkoju už iki šiol atliktą darbą. Ačiū. Baigėme dabar pirmąjį klausimų ir komentarų ratą. Išklausyti. Ponas Pidičinė. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarai už darbą, kurį jis nuveikė. Mūsų frakcija pritarė žiedinės ekonomikos paketui ir siekė, kad būtų e, vykdoma tvari žaliavų politika, kad būtų saugojama aplinka ir kad būtų ieškama pakaitinių žaliavų. Tai yra, kad būtų naudojamos antrinės žaliavos. Todėl mes manome, kad reikėtų pritarti šiam pasiūlymui. Tačiau vis dėlto galvojame, kad į vieną aspektą reikėtų dar papildomai įsikil, įsigilinti. Tos žaliavos, kurios yra naudojamos, gali būti naudojamos dar kartą po perdirbimo, tačiau prekiaujant valstybėms narėms tarpusavyje ir ES su trečiosiomis šalimis reikia tinkamai planuoti. Šitas planavimas ne visada yra taikomas žaliavų perdirbimui ir antriniam naudojimui. Reikėtų aiškių kriterijų, kurie būtų suderinti su bendraisiais paketo tikslais. Aš Iš esmės pritariu kolegiai Konečna. Nežinau, ar aš teisingai ištariau pavardę, tačiau taip pat manau, kad piliečiai, mūsų gyventojai ir toliau galvoja pakankamai tiesmukiškai. Reikėtų, kad ir mūsų gyventojai suprastų, ką reiškia žiedinė ekonomika, reikėtų ją skatinti. Taigi dėkoju komisarui už jo nuveiktą darbą. Dėkoju. Komisarui dabar suteiksime žodį atsakyti į klausimus. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau trumpai atsakyti klausimus, kurie buvo pateikti. Kolega Florence sakė, kad nereikia papildomų savartynų. Manau, kad mūsų politika turėtų būti nuosekli. Visų pirma, mes e, naudojami e, sanglodas ir struktūrinių fondų lėšas, nusprendėme, kad 14-20 metais neberemsime naujų savartynų statybų. Žinoma, jeigu ir yra kokia nors galimybė priimti kompleksinį sprendimą, tai žinoma būtų galima daryti išimtis, tačiau iš esmės mūsų dabartinis pasiūlymas nesikerta su ankstesniu. Matijas kalbėjo apie didėjantį maisto produktų švaistimą. Iš tikrųjų, reikėtų pažvelgti į visą komunikatą, o ne apsiriboti vien tik tai didėjančių maisto produktų švaistimų. Šiame pakete yra siūloma 25 metais sumažinti 30 procentų išmetamo maisto kiekį, o tai pareikalaus iš valstybių narių programų, projektų, kad būtų pasiektas šitas tikslas. Taigi mes turėtume siekti strateginio vystimosi ir turėtume pateikti tokį platesnį atsakymą į jūsų pateiktą klausimą. Dėl poveikio vertinimo. Norėčiau pasakyti, kad visada galima abejoti dėl poveikio vertinimo kokybės. Tačiau aš galiu užtikrinti, kad šis poveikio vertinimas nebuvo atliekamas kaip nors iš anksto nusistačius, mažinant e, išlaidas sąnaudas vienoje pusėje, didinant kitoje pusėje. Prognozijas visada lieka prognozėmis, ne visada prognozijas pasiteisina, Aš esu ekonomistas ir puikiai suprantu, ko, ko galima tikėtis iš modelio, jeigu statistika, kuria naudojimasi, buvo neteisinga. Tiesiog mes galėjome naudotis pastovomis žaliavų kainomis, tačiau žinodami, kad kainos nuolat kinta, suprantame, kad šitas rodiklis nėra E, tvirtas. Bet kaip ten bebūtų, mes grindėme savo tyrimą solidžią teoriją, tvirtais moksliniais pagrindais, kurie yra sukurti tarptautinio mestu ir būtent tai padėjo mums suprasti tą egzistuojančią problemą, tokią kokia ji yra. Debrandi pateikė keletą klausimų. Vienas iš jų buvo susijęs su žeme. 2011 metais buvo pristatyta tas tos kelio gairės dėl veiksmingo, efektyvaus žemės naudojimo ir siekiant, kad nebūtų naudojama papildoma žemė, nebūtų atiminėjama žemė skirta žemės ūkio naudmenims iš ūkininkų ir kad tai būtų sustabdyta nuo 20 metų. Taip pat yra tose kelio gairėse kalbama apie e, žemės kasetės eroziją ir kitus dalykus. Taigi 2015 metais bus uh, pristatytas dar vienas komunikatas, kuriame bus kalbama apie žemės panaudojimą teikiant svarbiausias, būtiniausias visuomeniai paslaugas. Taip pat bus pateiktos pagrindinis e, kryptis dėl būsimų teisės aktų. Taigi aš manau, kad kartu su vandeniu žemę reikėtų suvokti kaip vieną iš išteklių, kurie yra neamžino naudojimo, kurie taip pat senka. Taip pat aš perskaičiau jūsų nuomonę, kurią jūs parengėte dėl Europinio semestro ir kurioje kalbama ir apie ES strategiją 20 metų. Dabar mes labiau daugiau dėmesio skiriame koncepcijoms ir teisės aktams ir siekime juos sieti su Europos semestru. O galvodami apie strategiją iki dešimtųjų metų, mes turėtume pagalvoti, kaip mes elgsimės pamečiui ir kaip mes skatinsime valstybės nares įgyvendinti Europinio semestro proceso pažangą. Labai svarbu suvokti, kad šios dienos strategijoje trūksta vienos aspekto, galvojant apie konkurencingumo užtikrinimą, sustiprinimą ir taip pat e, poveikio aplinkai vertinimą. Taigi poveikio, e, poveikio vertinimo nenorėčiau toliau aptarinėti, tačiau kaip ten bebūtų, viso vertimo kontekste poveikio vertinimas yra labai svarbus. Konečna, kalbėjo apie krizinius elementus. Supraskite, kad tai galbūt labiau mano asmeniškinis požiūris negu komisijos požiūris. Krizė, ko gera, sėtina labiausiai su ekonominė ir finansinė krize. Tačiau tai nereiškia, kad mes e, atsižvelgėme į tuos iššūkius, kurie atsirado dėl globalizacijos procesų. Aš manau, kad vienas svarbiausių klausimų siekiant išsaugoti e, ekonomikos e, galimybės Europoje yra būtent e, išteklių naudojimo veiksmingumas galvojant apie konkurencingumą, mes turime suvokti, kad kol kas mes jo tinkamai neįvertiname ir neišsėmėme visų konkurencingumo skatinimo galimybių. Su paprastintais, žvelgiant į įmonių veiklą, galime pasakyti, kad pagrindiniai kaštai tenka žalvoms ir darbo jėgai. Socialinis draudimas ir socialinės paslaugos gali padėti pagerinti gyvenimo kokybę, o ją užtikrinsime, jeigu mes veiksmingai naudosime žaliavas darbo efektyvumas jau išaugo taip, kad toliau kaip nors ypatingai spausti, išnaudoti darbo, darbo jėgos mes nebegalime. Todėl mes turime galvoti apie energijos ir išteklių efektyvumą. Buvo minėtos ir valstybės narės ir skirtinga situacija juose. Tai, ką mes siūlome, ne vienodai bus pritaikoma atskirose valstybėse narėse. Tačiau kaip ten bebūtų, kiekviena valstybė turėtų suprasti mūsų pasiūlymus kaip papildomas galimybės plėtoti ekonomiką. Žinoma, reikės daugiau keisis informaciją, vykdyti E, e, informacijos pristatymo, pateikimo, skaidimo politika. Tačiau visą tai reiškia, kad bus sukurtos papildomos darbo vietos, galbūt kitose sektoriuose, kitose vietose, tačiau jos neiškeliaus iš Europos. Jūs teisingai pasakėte, kad reikia tik daug darbo, kad reikia šviesti, kad reikia skirti labai daug dėmesio. Kolega Javor sakė, kad, kad mes iš tikrųjų mes aprėmėme keturias svarbiausias sritis ir aš jau galiu baigti savo pareigas. Iš tikrųjų mes pasiekėme labai daug. Neslėpsiu, kad e, visi šitie keturi teisės aktai šiek tiek pavėlavo, tačiau negalima sakyti, kad komisijos e, e, koridoriuose tie klausimai tiesiog įstrigo. Tai sudėtingi sunkus, sudėtingi klausimai, Aš esu įsitikinęs, kad mano mm, pasiekėjas ar pasiekėja perims tą mūsų įdirbį ir aš manyčiau, kad šie dokumentai galės būti priimti artimiausių metų, kadangi esminiai susitarimai su suinteresuotomis šalimis jau yra pasiekti ir kaip ten bebūtų, reikia pripažinti, kad komisijos kadencija tiesiog baigėsi ir perduosime stafetę kitai. Dėl atliekų vengimo. Pritariu jūsų nuomonėje, tačiau kartu norėčiau pasakyti, kad atliekų vengimas yra vienas iš atliekų hierarchijos etapų laiptelių. Žinoma, galima apsispręsti dėl e, griežtesnių, platesnių tikslų arba ne, tačiau tai yra kitos diskusijos objektas. Dėkojame komisarui už atsakymus. Kadangi po to turėsime dar progos pasikeisti nuomonėmis su komisaru Borgu. Norėčiau, kad e, artėtume link pabaigos. Kolegė Grostet, pateik klausimą. E, Trumpai kalbėsiu, norėčiau padėkoti komisijos nariui Patošnikui už per pastarosius penkerius metus nuveiktus darbus. Manau, kad ponui e, Šiemet, e, šiemet reikėtų paaiškinti, kad reglamentas 2002 e, metų dėl statistikos e, <clears throat> susijusios su atliekomis fiksavimo, tai yra pramoninės pastatų viešųjų įstaigų. Puikiai žinome, kad tų atliekų tonažas procentinė dalimi yra daug didesnis nei būtinių atliekų. Būtinių atliekų. Noriu paklausti, ar komisija ketinama nustatyti aiškius tikslus tam, kad tos atskiros, tai yra būtinės atlikos ir pramonės atlikos būtų atskirai perdirbamos. Manau, kad turime apskritai pakeisti savo požiūrį į šios atlikas ir manyti, kad e, pramoninės atlikos turėtų būti laikomos antrinėmis žaliavomis ir reikėtų dėti visas pastangas, kad jos būtų iš naujo panaudojamos ir e, tokiu būdu galėtume sutaupyti gamtinių išteklių, kurių kiekis vis mažėja. Ačiū žodis ponui Leininui. Ačiū ponė pirmininkė, mielas Janošai, potočnikai. Dėkojame už per pastarosius penkerius metus nuveiktus darbus. Aš buvau šio komiteto pirmininku per pastarosius dešimt metų ir iš susitikimų su jumis išklausimų mums buvo aišku, kad jūs turite nuseklų veiklos planą, siekdamas padaryti, paversti tausų išteklių naudojimą Europoje E, strategijos Europa 2020 e, flagmanų. Daugeliu e, galbūt tai nebuvo visiškai akivaizdu, 70 procentų atliekų perdirbimo tikslas yra e, geras tikslas, e, pasiūlymai dėl naujų savartynų statybos yra galbūt pasenę. E, Tačiau tai yra viena medalio pusė. Kita medalio pusė yra susijusi su atliekų vengimu, o tam ES reikalingi geresni gaminiai, kuriuos būtų galima ilgiau naudoti, kuriuos būtų galima geriau perdirbti, kad jie nebūtų, nepatektų į savartynus, todėl reikėtų pastelti atitinkamas direktyvas ir kitas turimas priemonės aukšto lygio grupėje mes kalbėjome apie 30 e, procentų išteklių naudojimo sumažinimą iki 30 metų galėtume šį tikslą nustatyti kaip privalomą. <clears throat> Turime išteklių naudojimo politikos srityje turėti aišku tvarkaraštį, aiškus privalomus tikslus ir tik tuomet galime tikėtis sėkmės. Dėkuoju dar kartą už jūsų darbą ir gaila, kad jūs daugiau nebedirbsite komisijoje. Ačiū žodis kolegiai Gardinį. Kalbės labai trumpai, pirmininkė, dėkoju komisijos nariai, manau, kad mes visi remiame tuos tikslus transformuoti mūsų ekonomiką į žiedinę ekonomiką, tačiau turime nepamiršti ir finansinės krizės, finansinių sunkumų, su kuriais susidurime dabar. konkurencingumo problemų. Kaip ten bebūtų, aš taip pat norėčiau priminti komisijos nariui apie tą pozityvų laikotarpį, kurį išgyvename parlamente kalbant apie e, atliekų dokumentus. Panas Lorenzas paminėjo, kad pasiekėme pažangos taip pat e, atsinaujinčių šaltinių srityje ir taip toliau. Priemėme plastikų teisės aktus. Taigi šį beitą pasiekėme. Tačiau be to, be bendrų tikslų be to, kad pritarėme geriausios patirties minčiai, mintims, e, visą tai yra priimtina. Tačiau žvelgiant toliau, tai verslui, pramoniai labai rūpė atsirandančios naujos teorijos. Ką padaryti, kad e, tie mūsų nauji tikslai neišgazintų pramonės? ir nesukeltų tokios gynybinės reakcijos. Ačiū, ponia Gardinė. Toliau, ponia Dali. Ačiū. Norėčiau kalbėti šiame komiteto posėdėje maltiečių kalba, tačiau, kiek žinau, nėra vertimo iš maltiečių kalbos. Esu tai pastebėjus ir kitose, kitų komitetų posėdžiuose, norėjau tai priminti ir paminėti. Kelios pastabos. Pirmiausia, aš pritariu pastangoms siekiant žiedinės ekonomikos, kur e, perdirbimas, antrinis panaudojimas e, taps norma, o atlikos taps praeities dalykų. Taip pat e, pritariu su idėjams dėl konkurencingumo stiprinimo, naujovių stiprinimo ir perėmimo prie nulinių atliekų ekonomikos ir visuomenės. Tačiau norėčiau užduoti tokius klausimus. Ar gali naujasis teisėkros paketas padidinti augimo ir darbo vietų kūrimą? Kaip? Nes rinka yra svarbi siekiant išteklių efektyvumo, kaip komisija ketina pasiūlyti nugalėti rinkos kliūtis, siekiant veiksmingo išteklių valdymo. Atrodo, kad esama infrastruktūra, verslo modeliai, technologija ir nusistovėjęs elgesys e, išlaiko ekonomikas tame linijinėme modelyje. Todėl aš norėčiau, kad būtų pavyzdžių, kaip pagerinti tą išteklių efektyvumą verslui. Na, man atrodo, kad verslas ir e, vartotojai yra svarbus veikėjai. Kokiu mastu E, mastu komisija yra linkusi pasiremti aktyviais vartotojais ir MVI. Ačiū toliau, kolega Farija. Ačiū, ponia Patašnikai, kad atvykote į mūsų komitetą. Dėkuoju už jūsų e, žiedinės ekonomikos pristatymą. Norėčiau pakalbėti apie vieną atliekų rūšį, tai yra e, plastiko atliekas. Tikriausiai mes visi žinome, kad plastiko gamyba nuolat didėja, tačiau perdirbimo mastas nedidėja. Naujoji direktyva rengiama dėl e, plastikinių maišelių e, naudojimo mažinimo. Tai yra labai svarbu turbūt, bet tai yra vienas konkretus tik tai dokumentas. Bus draudžiama iki 25 metų uždrausti plastikinių maišelių, maišelių laidojimą savartynuose, tačiau plastikinių maišelių patekimas į okeanus taip pat yra labai svarbi problema. Kokių konkrečių priemonių ketina komisija pasiūlyti imtis, kad būtų sumažinta plastikinių atliekų e, e, gamyba, ypač e, tų atliekų išmetimas jūroje. Ką ketinate daryti, sprendžiant šią problemą? Tai ne vien Europos problema, tai yra pasaulinė problema ir ką komisija ketina daryti, kad būtų užtikrintas tarptautinis bendradarbiavimas šioje srityje. Taip pat kalbant apie pakuotės, čia rengiamas teisės aktas taip pat. Tačiau iš tiesų E, daugelis teisės aktų e, nieko nepasakė, nes e, gamintojai juk nesmažino pakuočių kiekio. Ponas Turmės. 7 milijardai gyventojų, 10 milijardų gyventojų bus per ateinančius 30 metų ir nėra jokio modelio, kaip pakeisti mūsų gyvenimo būdą. ir tokį modelį sukurti yra vienintelė vieta. Tai mes ne tik dėl to, kad turime geras bendrovės ir gerus mokslininkus, bet dėl to, e, dėl to kad mūsų piliečiai e, geriausiai suvokia e, aplinkosaugos problemas, mums reikia alijansų, e, reikia ryšių su e, piliečiais, su visais, kurie supranta, kad esame, patirime sisteminę krizę. Ir jūs, na, komisija, turite kurti daugiau tokių strateginių alijansų. Toliau mums grėsia dar vienas rytų vakarų pasidalėjimas. Mes, kokios šalis supranta e, išteklių efektyvumo klausimą. Danija, Švedija, bet niekas Lenkijoje, niekas Rytų Europoje to nesupranta. Ir tas pasidalymas rytus ir pietus, kur pramoniais reikia 4-8 kartus daugiau išteklių, kad pagamintų tą patį produktą. Tas, ta, ta spraga padidės dar daugiau, jeigu nebus imtas veiksmų. Trečia. Kas yra šiame žaidime priešas? Ne piliečiai. Junktinės karalystės nepriklausomės partija ir toriai neteisus. Priešas yra lobistai. Galima paskaičiuoti, kiek Business Europe e, lobistai kišosi į vairius projektus. Catherine Day planuoja štai ką. E, visą atsakomybę dėl žiedinės ekonomikos iš Envy generalinio direktorato perkelti į e, įmonių generalinį direktoratą. Ir visai neatsakinai pirmininkas Junkeris ne vieno žodžio nepaminėjo, e, kalbėdamas apie savo programą. Taigi, mes, kaip progresyvesnės jėgos, turime užtikrinti, kad Business Europe strategija ar per Catherine Day ar per ką kitą nesuvaidintų tokio e, greunančio vaidmens. Ir paskutinis dalykas. Šis žmogus yra vienas iš šviesiausių politikų, e, su kuria esu sustikęs. Jis yra sisteminis mąstytojas ir jis supranta, kur problema yra. Ir man labai gaila, kad jis bus išmestas iš komisijos e, dėl politinių E, priežasčių, dėl politinio konteksto jo šalyje. Tai labai e, liūdna. Ačiū. Grazie. Adesso l'intervento della collega Suica. Ačiū. Toliau ponia Šuica. Politika, koju je vodio gospodin... Ačiū. Aš e, labai džiaugčiausi, jeigu pono Patošniko politika komisija testus ir toliau. Na, man malonu matyti šios dokumentus dėl žiedinės ekonomikos, mes jų laukiame jau seniai, tačiau taip pat matome, kad čia siūloma ir stebėsinos įvedimas, kas būtų vienas svarbiausių mechanizmas, taip pat elektroninis registras, kuris leistų lengviau kontroliuoti situaciją. Aš turiu konkretų klausimą susijusiu su Kroatija, iš kurios esu. Balandžio viduryje šių metų veiksmų planų koordinavimo procesas parodė, kad Kroatija turi patikimus prasmingus planus, nors kai kurie kitų šalių rytų ir e, pietų Europoje planai nebuvo tokios geros kokybės. E, Mūsų viešai pagyrė Europos komisija, tačiau e, vyko naujų pokėčių, kuomet Komisija pradėjo procesą prieš Kroatiją, nes mes nepatvirtiname Europos energijos veiksmingumo direktyvos, kurią turėjome patvirtinti. Bauda yra 1,8 milijono eurų per metus. Kai kurios šalis susidarė su panašia situacija. Ar galite rekomenduoti kokiu nors priemonių e, Kroatijai, kad būtų galima sumažinti šią baudą ir galbūt būtų galima pratesti terminą šios direktyvos patvirtinimui ar e, e, įvedimui į mūsų teisės aktus. Ačiū. Toliau ponas, ponas Dans. Noriu e, padėkoti kolegoms už komentarus. Aš labai neseniai esu parlamente tačiau žinau, kad jūsų aistra, jūsų atsidavimas darbui labai aiškiai matomas iš jūsų pasisakoma. Dėl 70 procentų tikslo antriniam panaudojimui ir perdirbimui, turint galvoje, kad antrinis panaudojimas susijęs su produktais, o perdirbimas yra susijęs su medžiagomis. Ar ką nors galvojate, kaip tuos tikslus atskirti, suprantant, kad antrinis panaudojimas turėtų būti aukštesnis negu e, perdirbimas. Ar negalvojate apie tai, ar neketinate pateikti tokių rekomendacijų savo įpėdiniui, būtent tai padaryti? Tutti coloro che eh, non Norėčiau padėkoti tiems, kurie kalbėjo, pateikė klausimus, atsiprašau tų, kuriems nesu, negalėjau suteikti žodžio. Komisaras Borgas laukia galimybės pasidalinimėms su jumis, o dabar suteikiu galimybę atsakyti į klausimus komisarui Potočnikui. Pane Grustet. Kalbėjo apie tai, kad reikia tęsti statistinių duomenų rinkimo darbą. Mūsų pateikiame pasiūlyme mes siūlome e, taikyti tą pačią metodologiją kaip ir miesto e, atliekų surinkimui ir perdėdimui taikoma e, metodologijai, kadangi šiuo metu yra taikomos keturios, penkios skirtingos metodologijos, vien jų suvienodinimas arba suderinimas tarpusavyje yra pakankamai didelis darbas, kurį tikimės įveikti iki 20 metų. Jeigu to nepadarysime, tai iki 20 metų tiesiog nepavyks pasiekti 20 procentų tikslo, kuris šiuo metu yra privalomas. Joe. Jūs e, palėtėte esminį klausimą. Tai gaminio ekologinio dizaino klausimą. Aš turiu skaičius, tačiau neturiu laiko jų pakomentuoti, bet galiu pasakyti, kad po dviejų metų, kai mes pradėjome ypatingą dėmesį skirti medžiagų energijos veiksmingumui, tai pastebėjome, kad jeigu apskritai nebus tinkamai suprojektuotas gaminys, tai apskritai nepasieksime tikslo. Taigi tai bus ko gero sritis, kurią aptariant susidursite su ypatingu lobistų spaudimu. Mano nuostata visą laiką buvo tokia. Prieš nukirpdamas pagalvok du, tris kartus, apsvarstyk, pasitelk statistinius duomenis ir tik tai po to priimk sprendimą energijos veiksmingumo dėmesytyje. Tai pasiteisino. Gardinim. kalbėjo apie ES konkurencingumą. Pateiktame pasiūlyme yra siekiama atsakyti į klausimą, kaip padidinti ES konkurencingumą. Tam reikia pirmiausia štai ko. Mes tiesiog esame priversti galvoti apie žaliavų efektyvų naudojimą. Mūsų infrastruktūra vadovaujasi, verslo modeliai vadovaujasi tradicinėmis nuostatomis. Nuo 1998 metų iki 2011 metų išteklių kaina tiesiog, tiesiog e, šoka į viršų. 85 procentai ES įmonių ir toliau galvoja, kad kainos kils. Vokietija. E, teigia, kad 18 procentų e, kaštų tenka uh, E, darbo jėgai, o 87 procentai, 82 e, procentai žaliavoms. Taigi reikia galvoti apie tai, kaip, mas, kaip mažiau naudoti išteklių, vandens, energijos, kaip perdirbti. Ir tai yra ES konkurencingumo didinimo stiprinimo šaltinis. žinoma, e, papildomai kurti darbo jėgas, darbo e, vietas, taip pat didinti užimtumą. Ir aš manau, kad tie siūlomi modeliai turės savo poveikį. Iš tikrųjų yra tam tikrų e, silpnų vietų rinkoje, tačiau nenorėdamas leistis į detalės, norėčiau pasakyti, kad reikėjo tikriau tiesiog sutelkti dėmesį svarbiausiems rinkos svertams. Be to, šiame pakete yra nuostatos dėl komunikavimo su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis. Su anometiniu komisijos vicepirmininku Tajani mes jau anksčiau uh, aptarnėjame šios klausimus, kurie dabar atsispindi komunikate. Be to, vartotojų asociacijų atstovai taip pat dalyvavo rengiant mūsų pasiūlymą. Taigi atsižvelgėme ir į jų samprotavimus. Dar vienas klausimas, kurį pateikė Marlita. Farijas pateikė dėl jūros jūras išmetamų atliekų. Dažniausiai tai 80 procentų yra plastikos atlikos, plastiko atlikos, kurios išmetamos į jūrą, tačiau jos yra pagaminamos sausumoje, vienai per kitaip. 25 metais yra numatyta uždrausti plastiko atlikas išvežti į savartynus, yra numatyti perdirbimo tikslai ir taip pat konservavimo tikslai, nes visiškai akivaizdu, kad jeigu mes griežtai nesiimsime tos problemos e, e, ištakų, tai mes neišspręsime šitos problemos, jeigu neskirsime jai pakankamo dėmesio. Dėl strateginių alijansų. Iš tikrųjų, reikia dirbti šią kryptimį. Aš ilgai galvoju apie tą takoskirą tarp rytų ir vakarų. Galbūt reikėtų kalbėti apie šiaurės pietų takoskirą negu rytų vakarų. Tačiau reikia suprasti, kad tos valstybės valstybės, kurios gali sauliaisti nebekurti naujų e, savartynų, jos išnaudoja kitus rinkos privalumus, o kitos valstybės to negali daryti. Ir todėl pietų ir rytų valstybėse yra labai daug galimybių plėtoti naujausias technologijas, atlikų perdirbimo technologijas ir siekti, kad ta takoskira kuo greičiau būtų panaikinta. Savo kadencijos metu aš pasirūpinau, kad ekspertai nuvyktų į prašiausiai atlikas tvarkančias valstybės, kad būtų išaiškinta, kaip galima pagerinti situaciją ateityje. Dėl verslo atstovų balsų. Jeigu mes įsiklausytume į progresyviosios Europos e, mm, verslo balsus, tai mes iš tikrųjų pasiektume daug daugiau. reikėtų taip pat suprasti, kad verslo atstovai taip pat e, jungiasi siekdami spręsti jiem kilusias problemas. Ir aš iš, pažįstu labai daug progresyvių verslininkų, kurie supranta problemos esmę dėl Europos e, energetikos veiksmingumo direktyvos, atsakau Kroatijos atstoviai. Direktyvą reikia įgyvendinti be išlygų, o dėl tų nuobaudų, kurios skirtos valstybei nariai, tai negalėčiau šito klausimo apskritai komentuoti. Dėl atliekų rūšiavimo, atskirimo. Williamas e, tikriausiai būtų tas kolega, kuris e, tiksliausiai atsakytų šitą klausimą, kadangi jisai parengė tą mūsų pasiūlymo dalį. Kaip ten bebūtų, rūšiavimas yra susijęs su perdirbimu. Galiu pasakyti, kad tie du dalykai buvo susijęti ir pateikti atitinkama forma mūsų pasiūlyme. Tai yra labai išsamus paketas ir būtų labai svarbu užsitikrinti jūsų paramą po šio klausimo ir po jūsų pasisakymo aš optimistiškai e, galvoju apie galimus pokyčius Europoje ir taip pat norėčiau padėkoti apie malonius žodžius išsakytus mano veiklos adresu Dar kartą dėkuoju Jums ir galiu pasakyti, kad pasigėsiu Jūsų. Credo, commissario, che questo applauso sintetizza quel kad e, šie aplodismentai viską pasako apie tai, kaip mes vertiname jūsų pastarųjų metų veiklą. Dėkoju už jūsų pastarųjų metų ir šios dienos indėlį. Dabar paskelbsime vienos minutės pertraukėlę, kol komisijos nariai galės pasikeisti vietomis. Komisijos narys Bordžas laukia už durų. Encore un peu d'eau ou... Non, non, ok. okay. Colleghi, se riprendiamo posto per ricominciare la. Gerbiami kolegos, užimkime savo vietas, kad galėtume pradėti antrąjį, antrąjį šios dienos popietinio posėdžio dalį. Sveikiname atvykusi komisijos narį Tonį Borč. Su juo šiandien kalbėsimės apie labai įdomią ir svarbę temą, kuri susijusi su vakarų Afrikoje kilusią ebolos epidemiją. Nedėlzami suteiksime jam žodį tam, kad jis mums e, pristatytų naujausią padėtį, ne tik tose šalise, kurios yra ištiktos krizės, tačiau taip pat ir informuotų mus e, apie tai, kokiu veiksmu komisija ketina imtis tam, kad e, ebolos virusas neišplistų Europos kontinente. Pirmininkai, jūs apibūdinate šią temą kaip įdomią, jį įdomi iš tiesų, tačiau taip pat ir labai liūdna, liūdna dėl to, arba liūdinanti dėl to, kad ebolos viruso proveržis vyksta ne pirmą kartą, pasiteko ne pirmą kartą, jų pasitaikė ir anksčiau, tačiau šis yra ypatingai rimtas, nes kilo be neskurdžiausiose vakarų Afrikos valstybėse, kuriuose neseniai baigėsi pilietinis karas. Juose yra visiškai žlugusi sveikatos apsaugos e, sistema dėl ką tik pasibaigusio, ką, ką tik prasidėjusio e, pilietinio karo. Nes, pavyzdžiui, Liberijoje šimta tūkstančių žmonių tenka tik tai vienas gydytojas. Taigi visiškai akivaizdu, kad savo jėgomis jie su šio iššūkiu nesusidaros. Noriu pradėti savo kalbą pasakydamas, kad e, esama tiek e, vidinio, tiek išorinio šio problemos lygmens. Šoris lygmuo susijęs su ES galima pagalba tam, kad e, ši lyga neišplistų. Mm O šie veiksmai susiję taip pat iš dalies ir su vidaus dimensija, siekiant apsaugoti savo piliečius ar gyvenančius ES viduje ar e, dirbančius krizės ištiktose šalise. Ir manau, kad tai yra mūsų moralinė pareiga pademonstruoti solidarumą. Ir taip pat noriu pripažinti, kad tai atitinka ir mūsų pačių interesus, nes kuo E, greičiau pažabosime šią lygą, to mažesnis galimybės, kad jį išplis Europoje. Saulės sveikatos organizacijos deklaracija buvo paskelbta ne per senai, kur išaiškinamas susirūpinimas tarptautiniu mastu ir reaguodamas į šį pareiškimą, aš savo ruoštų pareiškimą paskelbiau, kuriame kalbama apie tai, kad <clears throat> grėsmė išplisti šią lygai Europoje E, lieka nedidelė dėl kelių priežasčių, nes pirmiausiai sudėtinga e, šią lygą sergantiems asmenims e, keliauti kur nors, nepaisant inkubacinio laikotarpio, kuris trunka 21 dieną, tačiau per inkubacinį laikotarpį užsikrėsti šią lygą negalima. Kita priežastis yra mūsų labai griežti hygienos standartai ir taisyklės, kurios užkirta kelią šiai lygai plisti. Ir trečioji priežastis daugumą valstybių narių turi pajėgumų, jeigu e, šią, šios lygos žydinius izoliuoti, jeigu e, jie patektų Europos kontinentą. Iki šiol infekcijos žydinių Europoje neaptikta. Vieninteliai ebolos virusų užsikrėtę pacientai užsikrėtė e, šio virusu šalise, kuriuose e, kilo epidemija ir po to tik tai buvo perkelti į Europą ir nacionalinės sveikatos apsaugos tarnybos nedėlsdamos e, sulaikė, izoliavo pacientus ir ėmėsi atitinkamų priemonių, o tai parodo, kad mes esame pakankamai budrus ir turime būti budrus visą laiką, ne tik kilus prasidėjus epidemijos plitimų, nepaisant to, kad grėsmė išplisti šią epidemiją Europoje lieka nedidelė, mes budrumo prarasti negalime. Kaip minėjote, ponė pirmininkė, esu atsakingas už tai, kas vyksta ES viduje, tačiau negaliu nepaminėti ir išorinio ligmens, tai yra ES pastangų, kurias koordinuoja komisijos narė Georgijeva atsakinga už vystamąją pagalbą ir SAMKO generalinis direktoratas tikrai yra parengę atitinkamas programas ir e, e, bando jas dabar įgyvendinti, siekdami kuo greičiau reaguoti į epidemijos protrukį, tam, kad e, būtų užkirstas kelias šiai lygai ir epidemijai išplisti Europos Sąjungai. Pradėkime, pradėkime nuo padėties Afrikoje. Šis protrukis prasidėjo Gvinėjoje kovo mėnesį, persimetė į Liberiją ir Sierra Leone neperseniausiai pasiekė mažesnių mastų Nigeriją ir Senegalą. Naujas ebolo virus, ebolos viruso protrukis pastebėtas Kongo demokratinėje respublikoje, nors jis nesėjamas su šios epidemijos žydiniais vakarų Afrikoje. Pasaulio sveikatos organizacija numano, numato arba prognozuoja, kad per artimiausias savaitės lyga epidemija plėsis ir Toliau pasaulio sveikatos organizacija mano, kad e, nuo šio viruso mirti galėtų 20 tūkstančių žmonių. Minėjau, kad e, repatrijuojant medicinos personalą penki iš jų buvo pargabenti į savo šalis jau užsikrėtę bolos E, virusų Liberijoje, vienas jų buvo perkeltas į Ispaniją, du į Junktinės valstijas, vienas į Vokietiją ir vienas į Junktinę karalystę. Ispanijoje e, gytas pacientas mirė. Šis e, lygos protrukis yra siejamas su sveikatos apsaugos sistemos praktiškai žlugimo vakarų Afrikoje ir nesančią galimybę apsirūpinti nei maistu, nei e, kitais e, pirmos būtinybės e, daiktais ir, ir prekiamis. Sieraleonėje, Liberijoje milijonai žmonių badauja, padėtis pablogėjo dėl to, kad kaiminės valstybės uždarė savo sienas ir oro linijos, oro skrydžių bendrovės nusprendė <clears throat> atsisakyti savo maršrutų. Mm į minėtas šalis siekiant, tačiau pasaulio sveikatos organizacija e, aiškiai pasakė, kad mes turime izoliuoti pačią lygą, o ne šalis, kurioje lyga yra išplitusi. Dėl šių aplinkybių yra labai sveitinga teikti tiekti humanitarinę pagalbą ir evakuoti e, užsikrėtusius asmenys, nes profesionalai, medikai kurie savanoriškai ketina vykti padėti e, tose šalise, nori turėti garantijas, kad jeigu patys užsikrės, e, jie bus evakuoti ir atitinkamai gydomi Europoje. Kaip minėjau, reikia siekti izoliuoti pačią lygą, o ne šalis, kuriuose ji yra išplitusi, todėl praėjusiu šeštadienį vadovų taryboje mes patikėme atitinkamas rekomendacijas. Šios krizės mes nesugebėsime įveikti vien tik tai sveikatos sektoriaus pastangomis. Reikia derinti veiksmus civilinės saugos, humanitarnės pagalbos, užsienio politikos ir kitų sektorių pareigūnų, todėl mes komisijoje įsteigėme atitinkamą koordinavimo centrą, kuriam vadovauja komisijos narė Georgijeva. Šis centras koordinuoja įvairiose sritise sveikatos, humanitarnės pagalbos, transporto ir užsienio politikos sritise gyvendinamas priemonės. Pasaulio sveikatos organizacija paskubė deklaraciją rūpjūčio mėnesį, kurioje išreiškė susirūpinę tarptautiniu mastu pasaulio bankas, daugelis tarptautinių organizacijų, vaikų fondas e, aktyviai pradėjo dalyvauti e, renkant lėšas paramos, e, nes PSO teigia, kad prireiks 500 milijonų eurų tam, kad būtų galima susidaroti su epidemijos padariniais Komisija teikia aktyvę pagalbą toms šalims, kurios labiausiai e, kenčia nuo šios epidemijos. Jau panaudojame 12 milijonų eurų ne konferencijoms ir tyrimams, o gyvendinami konkrečius projektus konkrečiose valstybėse, daugiausiai teikdami paramą gydytojams be sienų, PSO, Raudonajam kryžiui, Raudonajam pusmenuliui. Be šios pagalbos e, perkeliame kai kurias e, lėšas iš e, vystamosios pagalbos fondų tam, kad galėtume pažaboti epidemijos plitimą. Šiuo metu skubiai vertiname, nagrinėjame PSO kitų partnerių pagalbos prašymus E, suteikti paramą įrangą, e, vaistais ir personalu. Komisija pasiuntė savo ekspertus e, šalis, kuriuose kyla epidemija, kad čia įvertintų padėtį, užmėgstų kontaktus su vietos valdžia kelios Europos mobilių laboratorijų specialistų komandos buvo pasiūstos į epidemijos regioną tam, kad atliktų, atliktų tam tikrus bandymus, išanalizuotų viruso pavyzdžius. Trys mobilios laboratorijos yra e, papildomos. E, skirtas papildomai, bet tų 12 milijonų eurų. Viena veikia Gvinėjoje, nuo balandžio mėnesio kita Nigerija ir trečioji yra dislokuota Liberijoje. Šiuo metu galvojame, kaip palengvinti užsikrėtusių asmenų evakuavimo galimybės. Šios rytie mes turime dėti daugiau pastangų diskutuodami su valstybėmis narėmis iki šiol problemų nekildavo, nes pačios valstybės įsikiždavo, pasiūsdamos karinius lėktuvus, jeigu e, evakuotinių asmenų sąrašas skaičius padidės, galėtų kilti problemų, todėl mes nedelsdami susisiekėme su EIVT bei humanitarnės pagalbos civilinės saugos tarnybomis, ragindamos jas geriau koordinuoti savo veiksmus tarp atskirų valstybių narių, pirmiausia įsiaiškinant, ką valstybės narės gali pasiūlyti, kai kurios jau pademonstravo, parodė savo ketinimus teikti paramą evakuojant es piliečius, jeigu kiltų tokia būtinybė ir grėsmė, taip pat bendradarbiavame su NATO, zonduodami galimybės panaudoti karinius lėktuvus e, užsikrėtusių asmenų evakuacijai. Kartu palaikome nuolatinį ryšį su privačiomis bendrovėmis, e, įmonėmis, vaistinėmis siekdami užtikrinti ir jų paramą, jeigu epidemijos mastas smarkiai padidėtų. Taigi dedame visas pastangas, kad mūsų piliečiai teikdami pagalbą epidemijos e, regionuose būtų tikri, kad prireikus e, jie taip pat gaus pagalbą. Pabaigai papasakosiu, kokiu veiksmu įmamės, kad apsaugotume savo piliečius Europoje. Tai yra tiesioginė mano atsakomybės sritis. Kaip minėjau, visi ekspertai teigia, kad grėsmė šią epidemiją išplisti Europoje yra maža e, e, dėl to, kad e, šios epidemijos susikirtimo galimybės yra ribotos, nes pavyzdžiui, SURS epidemija užsikrėsti ir daug paprasčiau nei ebolos virusu. Uh, aš tą savo pareiškimą taip pat aiškiai pabrėžiau, kartu pabrėždamas, kad uh, Europos komisija padės valstybėms narėms rengtis ebolos epidemiją, jeigu iškiltų tokia būtinybė. Taigi netgi vertintum, vertindami praeities įvykius, kuomet uh, protrukiai ebolas buvo mažesnio masto, šis virusas niekuomet neišplito Europoje. Nepaisant to, kad ebolos virusų užsikrėtę pacientai e, būtų per silpni, kad galėtų keliauti, vis tik tai esama užsikrėtimo grėsmės galimybė per inkubacijos laikotarpį e, užsikrėtusiems asmenims atvykti į Europą ir po to šis virusas gali išplisti Europoje, tačiau, kaip minėjau, per inkubacinį laikotarpį užsikrėsti šio, šią ligą neįmanoma. E, nepaisant to, atskirų valstybių e, valdžios institucijos e, paskelbė tam tikras karantino, pradėjo taikyti tam tikras karantino procedūras ir E, tikrina atvykstančius asmenys, e, aišku, lygos simptomai yra labai panašus į malerijos, todėl yra sudėtinga iš karto aptikti ebolos virusą, tačiau veiksmų yra imamasi. Nepaisančių garantijų ir patikinimų vis tiek privalome išlikti budrus, pasirengę kad ir labai e, nedideliai tikimybei ebolos virusu užsikrėtusiam asmeniu atvykti į Europą prieš jam susirgant. Todėl sveikatos sistemos darbuotojams, šeimų nariams, kurie atmai bendrauja su galimai užsikrėtusiais asmenims, taip pat galėtų kilti grėsmė. Todėl uh, Komisija nuo kovo mėnesio bendrabiauja su Stokholme veikiančiu lygų prevencijos centru PSO ir kitomis organizacijomis e, ir šios e, veiksmus e, koordinuoja atitinkamas komitetas, kuris yra įsteigtas pagal atitinkamas veikatos apsaugos direktyvą ir taip pat koordinuojami veiksmai su valstybėmis narėmis. Kas savaitę vyksta reguliarūs sustikimai, keičiamasi informacija apie valstybių narių pasirengimą atremti šią epidemiją ir taip pat ruošiame atitinkamus transporto, ligoninių pajėgumus bei ekspertinius gebėjimus stiprime. Kokie yra rezultatai? Pirmiausiai, komisija pasitelkė ES laboratorijų e, tinklas, siekdami nustatyti, kokiais keliais e, yra užsikrečiama šio virusu. E, šie veiksmai yra finansuojami iš atitinkamų europinių programų ir ypač tos valstybės narės, kurios neturi atitinkamų laboratorijų, kuriuose būtų galima užtikrinti aukščiausią saugos lygį, turi galimybę uh, E, pasinaudoti kitur turimomis lab, esamomis laboratorijomis tam, kad ištirtų e, galima užsikritimą ebolos virusu. Taigi tyrimus galima atlikti visiems, netgi e, tų valstybių piliečiams, kuriuose nėra atitinkamų pajėgumų. Antra, mes parengėme tam tikrą ligoninių žemėlapį Europoje, e, kuriame nurodytos ligoninės, kuriuose būtų galima gydyti ebolos virusų sergančius e, pacientus. Taip pat e, reguliariai vertiname galimas grėsmės kartu su ECDC ir e, tinkama informacija keliautojams apie galimybę pavojų užsikrėsti pavojus virusų yra platinama visomis ES kalbomis. Siekiame, kad visos valstybės narės naudotųsi e, tais pačiais kriterijais tikrindami galimus užsikrėtimo atvejus. Pone pirmininkė, tam, kad e, pažabotume epidemijos plitimą, turime teikti paramą šalims, kuriuose epidemija jau prasidėjo ir pasinaudoti anksčiau sukauptą patirtimi. E, pirmiausiai, e, Suliuoti žmonės tose užsikrėtusiose teritorijose tam, kad būtų išvengiama tolimesnės grėsmės, suteikti jiems visokiojopą pagalbą ir slaugą ir e, kontroliuoti e, tolesnę gydimo eigą ebolos pacient, pacientų. Nuolat palaikau ryšius su ponė Georgieva. E, šiandien šį klausimą aptarėme ryte komisijos narių kolegijoje, svarstėme galimybės padidinti finansavimą šioms rytims siekiant minėtų tikslų pasinaudojant e, nemažame, nemaža dalimi e, vystamosios pagalbos lėšų, perkeliant jas į humanitarnės pagalbos e, lėšų eilutę. Tokiu būdu galėtume nedelsdami reaguoti į gaunamus pagalbos prašymus, kadangi vystimosi, vystimosi, vystomai pagalbai numatomos lėšos skiriamos per ilgesnį laiką, o mums reikia reaguoti daug greičiau. E, pirmoji finansinė parama mūsų siekia 12 milijonų eurų. Antrasis etapas būtų pamėginti pasiekti, kad e, dalis vystamosios pagalbos biudžeto lėšų būtų perkelta į humanitarnės pagalbos e, eilutės. Taip pat E, visi bendrabiaudami su tarptautinėmis organizacijomis turime siekti kuo greičiau pažaboti epidemijos plėtimą. Tai bendrabiavimas su Europos parlamentu taip pat yra labai svarbu, siekiant užtikrinti tinkamą ES reakciją į šią epidemiją. Noriu dar tik priminti, kad vadovų taryba yra paskelbusi laišku pareiškimą, ragindama visus sutelkti jėgas siekiant įveikti šią krizę, pirminkaujantį Italiją, taip pat paragino per artimiausius susitikimus sveikatos ministrų, kurie vyks po kelių savaičių Milane, Milane taip pat parengti tinkamus pasiūlymus, kuriems tikiuosi pritars ir bendrųjų reikalų taryba. Ačiū uždėmesi ir dabar nekantrai laukiu jūsų klausimų ir komentarų. Ačiū. Dėkuoju komisarui už pasisakymą. Dabar galime pradėti diskusijas. Mes dirbsime kaip įprasta. Pirmiausia, pateiksime koordinatorių klausimus frakcijų vardu, o po to suteiksiu žodį parlamentarams. Peter Lyze pirmiausia ir prašyčiau kalbėti neilgiau kaip dvi minutės. Ačiū pirmininkė, sveiki komisarė Borg. Norėčiau padėkoti už komisijos pastangas, kurios yra tikslingos. Būtent taip situaciją vertina ir valstybės narės. Labai svarbu pastebėti, kad ES piliečių susirgymo rizika yra nedidelė. Žmonėms reikia aiškiai pasakyti, kad kas nors gali būti užkrėstas yra nedidelė. Tačiau tie, kurie dirba mm, tarptautinėse delegacijose teikia pagalbą, kad jisai turėtų galimybių uh, pagelbėti žmonėms. Nors ta mūsų piliečių užsikrėtimo rizika yra nedidelė, vis dėlto reikia pripažinti, kad ebolos viruso e, e, epidemija yra plataus masto reiškinys, kuris gali būti siejamas su pabėgėlių srautais ir kitais dalykais. Antonijo Borgas ar Lavija galbūt atsakys į šį klausimą, bet norėčiau pasakyti, kad būdamas Berlyne ir girdėjau, kad Merkel ragino daugiau lėšų skirti pagalbai Ukrainai, Sirijai ir Irakui, o šiandien kalbėdamasi su Vokietijos vyriausybės atstovais išgirdau, kad reikalaujama daugiau lėšų skirti kovai su ebolos viruso plitimu. Tačiau kita vertus reikėtų prisiminti, kad valstybių biudžetai yra tokie tikslus, tokie griežti ir dabar mes susidurime su trimis katastrofomis į kurias reaguojant yra siūloma teikti papildomą pagalbą. Taigi tas lėšas reikėtų paimti iš kitų biudžeto eilučių ar tiesiog galbūt Giovanni ir kolegas, kolega Borgas turi tam tikrų nišų, kuriomis būtų galima pasinaudoti atsižvelgiant į šitų katastrofų mastą. Socialistų vardu. Schnell holt an die Wirklichkeit wieder ein. Ja, Šnehat. Kaip kolega Lyzė, aš norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų reikia finansavimo, papildomo finansavimo. Skaičiai yra bauginantys, milijonai žmonių, milijonų žmonių karantine, 20 tūkstančių jau mirė, o pasaulio reakcija yra pakankamai atsaini. Todėl aš norėčiau paklausti apie tyrimus. Kokias pamokas išmokome? Ar yra kokiu nors ketinimų imtis, kokiu nors mokslinių tyrimų, kad būtų galima užkirsti kelią šiai epidemijai? Kita klausimą pateikė Peter Lyzi, galbūt reikėtų jį pateikti ekspertui. Ekspertui, kuris išmano ES finansų padėtį. Perspektyvų, mano manimu, yra pakankamai uh, nedėkinga, tačiau vis dėlto situacija pasikeitė per pastaruosius devynis mėnesius. Mes net negalime įsivaizduoti, kad uh, viskas pasisuks tokia kryptimi, todėl mes turime paieškoti papildomų išteklių e, biudžeto peržiūros procedūros kontekste. Norėčiau padėkoti e, komisarui už bendradarbiavimą, apskritai, be kitako ir priimant tabako direktyvą, tuomet e, svarstymų metu Borgas pažadėjo iki kalėdų pasirūpinti, kad tas svarbus teisėkuros aktas būtų pristatytas ir priimtas. Iš tikrųjų buvo malonu su jumis bendradarbiauti. Adesso per il gruppo ECR il collega Piega. ECR, vardu Piega. Ačiū, pirmininkė. Jeigu yra labai žinomas posakis, jeigu nori užsitikrinti taiką, ruoškis karui. O dabar mes pastebime, kad tokie įvykiai gali pavirsti didžiulėmis krizėmis. Europa prieš penkerius metus um, ėmėsi spontaniškų veiksmų, kai buvo susiturta su keulių maru. Tuomet buvo e, pagaminti e, vaistai, e, buvo nusipirkta preparatų, vakcinos sukurtos. Ir po to visa tai nukeliavo į atlikus avartynus. O dabar susiturime su kitu iššūkiu. Robino Krūzo autorius 18 amžiuje aprašė panašią situaciją. Tuo metu. Jak walczyć z tabloidami i z tą panicznymi informacjami? E, Angliją užklupo maras ir, žinoma, iškilo klausimas, kaip jį įveikti. Tuo labiau, kad dabar yra pateikiama įvairiausia informacija žiniasklaidoje, kuri tiesiog kelia paniką. Keulių maro metu turistų ištisi autobusai buvo vežami pilni žmonių ir jie mm, buvo skiepijami ligoninėse. Taigi reikėtų pagalvoti apie kažkokias panašias akcijas ir šiuo metu. Žinoma, mokslininkai dirba, kurdami vakcinas, kuria vaistinius preparatus, tačiau vis dėlto kyla klausimas, kas finansuos tuos mokslinius tyrimus. Dėkuoju Aldi grupės vardu, kalbės kolegė Berdar. Iš tikrųjų, ebolos virusas pakirto ne visiškai, ne, labai e, silpnos sveikatos e, visuomenių atstovus. Oksfordo universitetas, vadovaujamas profesoriaus Hill, galėjo imtis labai skubių priemonių ir pradėti tyrimus su, su žmonėmis, kad būtų galima sukurti vakciną. Tačiau visam tam reikėjo gauti ES finansavimą. Viešojo sveikatos sektoriaus finansavimas ES ir kas. Uh, not... EDCCP e, e, kalbama, kad, kalba, kad uh, verslas išspręs visas problemas. Tačiau vis dėlto Amerikoje vykdomi ebolos tyrimai yra vykdomi tomis pačiomis sąlygomis, kaip yra vykdomi ir biologinio ginklo tyrimai. Todėl reikėtų tiesiog labiau pasitikėti Oksfordo mokslininkais ir kad vakarų ir pietų Afrikos e, gyventojams būtų galima padėti, kad būtų sukurta vakcina ir kad būtų uh, sukurta tūkstančiai tos vakcinos uh, vienetų. Mes taip pat turime pasimokėti iš praeities pamokų. Niekad negalime būti tikri, kokie pavojai tyko už kampo. Ir todėl labai svarbu atsižvelgti į mokslinį tyrimų sukauptą patirtį, kurti vakcinas ir visi dalykai susijęs su vakcinų kūrimu, moksliniais tyrimais yra tarpusavyje susiję. Ir mes turime užtikrinti finansavimą, kai žvelgime į biudžetą, o tai darysime vėl į biudžetą peržiūros metu, turime suprasti, kad labai svarbus e, užtikrinti finansavimas, kadangi jis gali nulemti e, ateitį Oksfordo institutas ir ES kitos mokslinio tyrimo įstaigos turi turėti pakankamą finansavimą. Ačiū. Pone Konečna Guė vardu. Vakar gydytojai be sienų pateikė informaciją apie tai, kad kai kiek yra nukentėjusių nuo šio viruso ir todėl reikia imtis kuo spartesnių priemonių. Nesiūsdami specialistų mes nieko nepasieksime, o jų komandiravimas tiesiog turi būti finansuojamas, kitaip nebus galima kontroliuoti šios e, lygos išplitimo. E, pasaulinėje sveikatos organizacija ir gydytojai be sienų būtent konstatavo tokią specialistų komandiravimo būtinybę. Jeigu Europa nieko nedarys, tai susidursime su dar didelėmis problemos, didesnėmis problemomis, kadangi specialistų mes turime pakankamai. Mes turime kalbėti ne apie užsikrėtusių asmenų evakuavimą, bet apie šios, šio viruso prevenciją. Mes negalime visiškai uždaryti savo sienų. Vienaip ar kitaip kitų šalių atstovai pateks į mūsų valstybės. Me, pasaulinė sveikatos organizacija tiesiog prašo imtis konkrečių veiksmų ir dėl tos priežasties mes kaip bendryje turėtume e, kažką daryti, aš tiesiog raginu imtis skubių veiksmų. Taip pat norėčiau paklausti, konkretaus dalyko. Ką galvoja ES e, daryti, kad įmonės tiesiog imtųsi gaminti e, kokybiškus skiepus ne e, toms lygoms, kurios yra laikomos jau išgydytomis, įveiktomis. Reikėtų galvoti apie būsimas Europos e, e, epidemijas, nebūtinai ebolos virusą, bet taip pat prisiminti ir tas ligas, kurios yra laikomos išgydytomis. Tai kai, kokie ES veiksmai at, nukreipti į ateitį ir kokių priemonių bus imamasi, kad e, vaistų kūrimo procesas nebūtų stabdomas, kad jie greičiau būtų įregistruojami. Kontrolės priemonės atrodo egzistuoja, tačiau vis dėlto uh, vaistai yra labai lietai sertifikuojami, licenzijuojami. Pone Vazija, ačiū ponė pirmininkė. Aš, e, ponė Borgai, buvau pakankamai šokiruota jūsų straipsnio Prancūzijos laikraštė Figaro, nes teigiate, kad rizika yra nedidelė, kadangi problema kilo Afrikoje, mes europiečiai nieko nerizikuojame. Man tokie pareiškimai skamba labai šokiruojančiai. Ir jeigu mes visuomet teiksime, kad esame saugus ir <clears throat> teiksime, kad e, čia yra Afrikos problema, tai tai kalba tik kolonizatoriai. Nes viena vertus dėl tokių pareiškimų kyla e, etinių sunkumų, taip pat ir Europos piliečių dirbančių tose šalise. Aš buvau susitikusi su ekspertais, kurie atvyko iš Gvinėjos ir jie labai susirūpinę dėl padėties Afrikoje ir tikrai reiktų pakeisti jūsų naudojamos formuluotės kalbėti apie rimtas problemas Afrikoje. Ir kuomet ekspertai teigia, kad ligoninėse nėra netgi gerimo vandens ir kad e, jie prašo e, medicininės įrangos, e, nuotolinių termometrų, kaukių, nes naudojant, pavyzdžiui, nuotolinius termometrus sumažė rizika užsikrėsti. Ir ar e, kalbėtume apie Gvinėją, Liberiją ir Sierra Leone, tokios e, įrangos ten trūksta arba praktiškai nėra. Ir reikia aiškiai pasakyti, kad e, būtina reaguoti į padėtį tarptautiniu mastu. Tai ekspertai taip teigia, o jūs savo pareiškime teigiate, kad mes čia nieko bendro su to neturime, mums tai nerūpi, čia Afrikos problema. Aš e, tokiems su tokiais teiginiams negaliu pritarti, ponė Borgai. Nu, ir tai tikrai nėra tinkamas ligmuo e, siekiant e, padėti Afrikos vystimuisi. Ir taip pat reikia paminėti, kad yra labai nedaug specialistų infektologų Afrikoje. Ir taip pat reikia nepamiršti ir tam tikrų kultūrinių problemų nes tarkime mūsų e, ligoninėse e, e, aiškiai susidurime su tokiais atvejais, kuomet afrikiečiai nesutinka gultis į ligoninę, nes jie yra įtikėję, kad ebolos virusų, virusą platina baltieji. Kalbant apie vakciną, e, skaičiau informaciją, kad tam tikra vakcina yra sukurta, tačiau ji dar nėra leista naudoti. Reikia atlikti klinikinius bandymus e, naudojant e, šios vaistus, nes Mm, tačiau e, tikrai negalime teikti, kad e, jeigu nėra leidimo prekiauti šią vakciną, tai reikėtų apskritai ją nesinaudoti. Tačiau visi tai visus aspektus e, reikėtų atkreipti dėmesį ir uh, stebėkite, ką kalbat. Koleg... Ačiū, ponas Padičinį, FD vardu. Ačiū komisijos nariu, kad vykote pas mus. Norėčiau pakalbėti apie vieną dalyką, kurį jūs pasakėte, kad mes turime padėti jiems susidoroti su ebola. Ne tik dėl moralinių priežasčių, bet ir dėl to, kad tai padės apsaugoti ir Europos piliečius. Tokie gynybiniai interesai, aišku, yra susiję ir su nelegalia migracija į Europą. Mes žinome, kad yra migracijos srautų iš e, Afrikos, iš tų valstybių, kurioje yra ebolos užsikrėtimo atveju ar kaiminių šalių. Taigi, kokių priemonių imsis e, komisija, kad padėtų valstybėms narėms, kuriuoms tenka daugiau susidurti su tokiais migrantų srautais ir kaip tuomet galėtume apsisaugoti tokiu būdu ir nuo ebolos viruso. Ačiū. Baigiame pasisakymus politinių frakcijų vardu. Dabar paprašysiu komisijos narį atsakyti ir tuomet leisime užduosi klausimus kitiems komiteto nariams. Norėčiau sakyti, poniai Rivaz, aš nustebau, nes aš labai stengiausi dabar ir netgi anksčiau aiškiai pasakyti, kad negalime siaurai žiūrėti taip į šią problemą. Apsisaugokime patys ir nesirūpinkime to, kas vyksta Afrikoje. Iš tikrųjų, pirmasis, pirmoji mano pasisakymo dalis buvo apie tai, ką darys, darome, kad padėtume toms Afrikos šalims. Ir tik tai e, šiek tiek mažiau netgi kalbėjau apie tai, ką mes darome, kad apsisaugotume patys. Nors techniškai jeigu griežtai kalbant, e, remiantis mano kompetencija, tai turėčiau kalbėti apie tai, ką, aš, ką mes darome, kad apsaugotume mūsų piliečius, nes tai mano pareigos yra. Tačiau aš puikiai žinojau, kad e, galiausiai gausiu tokių klausimus apie pirmąjį tą aspektą, nes turime ir moralinę pareigą, net nekalbant apie sutartis ir panašiai ta moralinė pareiga yra dėl to, kad turtingesnė, iš to fakto, kad turtingesnė pasaulio dalis turi padėti skurdžiau gyvenančiams, ne tik, kad jos yra silpnesnės, bet kad jose baigėsi ir pilietinis karas neseniai ir dabar e, kilo ebolos epidemija. Po to aš sakau, netgi jeigu ten siekiame priboti lygos paplitimą tik tai Afrikos šalimis, mes tuo pačiu ir apsaukome ir save. Taip, čia aš aišku ir turėjau paminėti ir tuos egoistinius motyvus, tai yra kaip mes apsisaugome patys, nes tai yra mano darbas. Yra kitų du, trys komisijos nariai, kurie dirba su išorinė pagalbos dalimi. Tačiau pirmoji mano pasisakymo dalis buvo skirta būtent konkretiems projektams ne konferencijoms Ženevoje ar tyrimams ir seminarams, bet konkretiems projektams, kurie vyksta tose šalyse. Mobilios laboratorijos, specialistų siuntimas ir toliau, žinoma, aš norėčiau viešai padėkoti, kaip padarė taryba, tiems savanoriams, kurie vyksta ten dirbti ir, aišku, prašo tam tikrų garantijų jeigu kažkas įvyks, tipo, ar mus evakuos. Ir aš, aišku, jie altruistiškai jie elgesi vykdami tą šalis, tačiau nori patikinimų, kad jeigu kažkas atsitiks, aš galėsiu grįti, grįžti į Europą, gausiu, gausiu medicininę pagalbą ir taip toliau. Kai kalbame apie medicininę evakuaciją, mes norime padidinti pagalbos teikimą toms šalims, nes kitaip niekas nenorės ten vykti. Tas pats yra su oro linijomis. Kai kurios šalis nutraukia skrydžius į tas šalis ir jos kreipiasi į PSO ir Europos tarybą, kad būtų padidinta kontrolė, e, bet kad tie skrydžiai tęstusi. Nes jeigu izoliuosime tas šalis, mes pabloginsime situaciją jose, nes parama nebus teikiama Žmonės nenorės savanoriauti, humanitarinės prekės nebus vežamos. Taigi dabar yra tam tikrų veiksmų iš kaiminių šalių pusės išlaikyti tam tikrus draudimus, tačiau praleisti humanitarinę pagalbą. Taigi aš norėjau, kad tai būtų labai aišku. Kai padariau pareiškimą, aš galvoje turėjau tai, ką sakė panas Piša. Tie tokie veiksmai kaip ėjimas, vaikščiojimas e, lynų, ištemtų lynų, panašu problemos pripažinimą. Taip pat yra poliomielito epidemija, jog e, ir e, PSO pripažino, kad tai yra tarptinės svarbos reikalas. Tai MRS taip pat yra lengviau užkrečiamas negu ebola. Taigi, ir tuo pačiu metu mes turime būti atsargus ir nesukelti panikos, dėl ko atsirastų neracingų sprendimų. Mes žinome, kad panika sukelia neracingus sprendimus. Tai yra toks subalansuotas veiksmas. Reikia likti budriems ir tuo pat metu uh, nuraminti piliečius, kad pavojus yra toli bet mes sakome ne dėl to taip, kad mes norime daugiausia dėmesio skirti e, lygos paplitimui Afrikoje, bet ir dėl to, kad norime uh, nuraminti ir piliečius. Galime daryti abu dalykus. Ir, man atrodo, aš aiškiai apie tai ir kalbėjau. Ar bus lėšų, iš kur bus pinigų, biudžeto išlaidų ribojimų laikais. Aš jau sakiau, kad PSO atsiuntė e, neseniai laišką adresuotą visiems sveikatos apsaugos ministrams ar ministrams atsakingams už civilinę aviaciją. E, vieną laišką dėl draudimo keliauti dėl to, kad neturėtume izoliuoti tų šalių, nes prarandamos gyvybės visą bereikalą, nes sveikatos apsaugos darbuotojai negali nuvykti į tas šalis. Ir kitas taškas buvo kreipimasis e, skirti 500 milijonų eurų šios e, lygos prevencijai, e, jos izoliavimui. Žinoma, čia buvo laiškas skirtas visų jungtinių tautų nariams and the United States another 120. Jungtinės valstijos e, šioms reikmėms skiria 120 milijonų, e, vystimosi fondą 125 milijonus ir mes turime derinti veiksmus, nes aš e, puikiai e, įsivaizduoju galimybę dalį šių lėšų perkelti humanitarnės pagalbos reikmėms ir rezervuoti taip pat dalį tų lėšų, kurias būtų galima panaudoti iškilus talesniai būtinybei. Taigi, nepaisant tam tikrų biudžetinių pribojimų, manau, kad pasitelkus šiek tiek kūrybiškumo ir bendradarbiavimo mes rasime reikiamą finansavimą tam, kad Europa neatsiliktų teikiant tarptautinę pagalbą šioje srityje. Na ir pabaigai du klausimai apie mokslinius tyrimus. Dabar vykdomi du projektai, vienas Oksfordo universiteto, kurį iš dalies finansuoja Europos Sąjunga ir iš dalies finansuoja medicinių tyrimų e, tarybos fondas, Junktinės karalystės atitinkamos institucijos. Noriu Jūs informuoti, tiksliau mane informavo, kad e, tyriejų komandos e, rugsėjo vidurį jau e, pradės bandymus su žmonėmis, ieškos savanorių. Taip pat yra dar vienas projektas, kurį vykdo jungtinių valstijų nacionalinis sveikatos institutas ir Glastos Klein kompanija. E, ir čia yra įkurtas tarptautinis konsorciumas. Taigi yra lėšų pagal Horizontas 2020 programą moksliniams tyrimams. E, ir čia lėšos nesmažintos, padidintos maždaug 80 milijardų eurų skirta moksliniams tyrimams ir 7-8 milijardai yra skirti moksliniams tyrimams susijusiems su sveikatos apsaugos priemonėmis, vakcinomis. Aišku, kad tyrimai užtruks, tačiau Europos vaistų agentūra įsteigė vienkartinę darbo grupę e, apimančią specialistus, e, vakcinų specialistus ir jos tikslas yra surinkti daugiau informacijos apie eksperimentinį gydimą ir šiuo metu kuriamas vakcinas. Pasaulio sveikatos organizacija leidžia e, kritiniais atvejais klinikinius tyrimus, klinikinius bandymus su žmonėmis ir kad e, kandidatai į vakcinas, taip sakant, būtų galima, būtų išbandomi su žmonėmis taip pat. moksliniai tyrimai susiję ne tik su ebola, bet ir kitomis e, kritinėmis e, situacijomis ir lygomis, net jeigu jos nepasiekė epidemijos lygmens, o tai gali padaryti ateityje. Nepamirškime, kad yra ir kitų, kitų kritinių atvejų poliomelito, MRS e, lyga. Manau, kad turime daugiau dirbti koordinavimo srityje. Yra kritinių situacijų koordinacijos centras, kuriai vadovauja ponia Džordžijova. Medicinos komitetas reguliariai keičiasi informaciją. Džonas galbūt gali papasakoti daugiau apie sveikatos saugumo komitetą, kuris įsteigtas pagal tarpvalstybinę sveikatos apsaugos direktyvą ir susitikinęs, kad galima skirti daugiau lėšų ir e, netidėliotams intervencijoms. Dabar Džonas, ačiū komisijos nariu. E, sveikatos saugos komitetas įsteigtas pagal tarpvalstybinės sveikatos e, grėsmių sprendimą, patvirtinta parlamento ir tarybos praėjusią spalio mėnesį. Komitetas veikia pilnai krizės metu, šios krizės metu kaip čia buvo minėta e, poliomielito ir MRS atvejus e, ir valstybės narės, aišku, turi nedaug išteklių e, šio, šiomis trimis krizėmis užsima tie patys žmonės komitete. Todėl, aišku, tai yra sunku, nes pajėgumų trūksta. Tačiau Komitetas reagavo labai greitai, profesionaliai ir nu, sutarė dėl svarbiausių priemonių, pavyzdžiui, dėl apibriešties bolas, dėl patarimų žmonėms keliaujant, taip pat e, kalbama apie medicininio evakua, evakuavimo atvejus. Taigi atrodo, kad e, turime pranašumą nes turime elektroninę įspėjimo sistemą, kuri perdoda žinias apie įtariamus atvejus. Taigi puikiai, puikų vaizdą Europos lygmenių turime. Problema tarptautinių lygmenių, Afrikos lygmenių yra susijusi su tuo, kaip identifikuojami lygos atvejai na, vakarų Afrikoje, nes laboratorijų ten nėra. Pasaulio sveikatos organizacija mums teigia, kad atvejų skaičius yra nepakankamai įvertintas, o Europoje turime puikų situacijos e, vaizdą, tačiau dėl Vakarų Afrikos tiesiog galime spėlioti, koks yra problemos mastas. Ačiū. Dabar antrasis raundas. EPP, ponia Grostet. Ačiū, ponia pirmininkė per pastaros metus buvo labai sunku kalbėti, tiksliau labai sudėtinga klausti paskutiniams, nes visi klausimai buvo užduoti, tačiau galbūt daugiausiai norėčiau pakomentuoti, nors norėjau užduoti klausimą dėl oro skrydžių bendrovių vaidmens plintant virusui, jūs į šį klausimą atsakėte. E, Dėl turiu konstatuoti, kad trūksta praktinių žinių apie tai, kaip epidemija plinta Afrikos kontinente, turint omenyje, kad šios epidemijos gydyti mes nemokame. Europoje šiandien suvokiame tai, kas vyksta, tačiau e, manau, kad greitai kiltų paniką, jeigu Europos kontinente atsirastų daugiau ebolos virusų sukrėtusių žmonių, kurie mirtų. Taigi dabar turime aiškiai suvokti, kad turime suvaldyti šią epidemiją, kadangi nemokame šios lygos gydyti, todėl turime skirti lėšų dėmesį ištiktiems Afrikos gyventojams, kad jie sugebėtų šią epidemiją suvaldyti. Suprantu, kad jūs nenorite dramatizuoti padėties, tačiau pas, pasaulio sveikatos organizacijos e, prognozėmis padėtis turėtų per atimiausius mėnesius pablogėti, jeigu teisingai supratau, e, prognozuojama 100 tūkstančių mirčių, galbūt daugiau, o jūs ką tik minėjote, kad e, sveikatos apsaugos sistemos Afrikos valstybėse praktiškai e, yra žlugimo ribos, taigi padėtis iš tiesų yra katastrofiška, reikia nedėlsint imtis veiksmų, manau, kad būtina rimtai įvertinti šią dramatišką padėtį ir būtina skirti atitinkamą finansavimą moksliniams tyrimams, matydami, kaip taryboje yra nuolat mažinamas mokslinio tyrimų biudžetas, turime aiškiai pasakyti, kad būtina atlikti, vykdyti medicininius tyrimus, skirti jiems tinkamą finansamiškai, nepritariu kolegiai Rivazy, aš e, pageidaučiau, kad vakcina būtų atrasta kuo greičiau ir uh, kad jungtinės valstijos tą greičiau padarytų ir netgi jeigu e, ta vakcina turėtų ir šalutinio poveikio, reikia kuo didesniam žmonių skaičių suteikti galimybę šiais vaistais pasinaudoti, tačiau reikia ir toliau e, finansuoti medicinius tyrimus šioje srityje. Ponas e, Parnio. Ačiū, ponio pirmininkė, komisijos narė. Aš rengiau pranešimą Europos parlamente <clears throat> apie gydytojus mm, be sienų ir e, trilogo eigoje po pakankamai e, gero tarybos ir komisijos indėlio pirmininkaujant Airijai mes e, patikime tinkamus pasiūlymus apie trans, tarp valstybinės grėsmės sveikatai E, pasiėmė tinkamus sprendimus, e, kaip užtikrinti 500 milijonų europiečių saugumą ir sveikatą. Tačiau puikiai matome, kad Afrikoje ebolos viruso, ebolos epidemijos mastai didėja, tačiau niekas Europoje nepradėjo kalbėti apie būtinybę koordinuoti veiksmus ES lygmenių. Ir čia mes nekalbame apie kokią nors paniką, nes pirmininkaujanti šalis galėtų imtis tos atsakomybės ir koordinuoti veiksmus ES vygmenių. O tai nebuvo padaryta, nes nei pirmininkaujantį Italiją, nei Vokietiją nenorėjo, kad tie veiksmai būtų koordinuojami. E, ir vėl reikia atsiprašinėti už tai, e, kad e, mes, būdami europiečiais, pageidaujame ir siekiame, kad e, būtų e, atitinkamai įgaliojimai suteikti Europinio ligmens organizacijai tam, kad būtų galima tinkamai ginti europiečių sveikatą ir europinės vertybės. Taigi aš manau, kad tokią organizaciją reikia nedelsiant įsteigti, kad ji pradėtų veikti. Kalbant apie mokslinius tyrimus, padėtis apgailėtina. Mm E, tai nėra naujas virusas. 76 metais buvo užfiksuotas pirmas ebolos viruso atvejis Afrikoje ir e, e, per tą laiką 1500 žmonių mirė nuo ebolos Afrikoje ir nuo praėjusios žiemos pradžios jau 3,5 tūkstančio mirė. E, Gytoje besienų teigia, kad e, tas mirusių skaičius gali pasiekti ir 20 tūkstančių, o e, karantino sąlygomis šiuo metu gydoma milijonas žmonių Afrikoje. Taigi, kad epidemijos mastai gali tapti tikrai katastrofiškai. Būtent dėl šių priežasčių, nepaisant to, kad ne visiškai pritariu Mišeliai e, Rivazijai, aš taip pat nesutinku e, su teiginiais, kad tai yra vien tik tai Afrikos problema ir grėsmė. Ponas Demes Makeris dabar klius. Ačiū pirmininkė. Į kai kurios klausimus jau buvo atsakyta, todėl galiu kalbėti trumpai. Pirmiausia, norėčiau pritarti Žilbanjo. Barnio Aš buvau šešėlinis pranešėjas rengiant šį pranešimą ir man teko malonumas ir garbė prisidėti prie naujo teisės akto rengimo, kuris įsigaliojo praėjusiu metu lakučio mėnesį. Sveikatos apsaugos komitetas yra atsakingas už krizinių situacijų valdymą ir koordinavimą ir dabar reikia būtent imtis tos koordinavimo veiklos, koordinuoti valstybių narių veiksmus, taip pat informuoti piliečius. Aš norėčiau paklausti, kaip vertinote, vertinate jūs šio komiteto veiklą, siekiant užkirsti kelią ebolos viruso plitimui ir kaip jūs vertinate valstybių narių koordinavimo veiklą. Ar šiame komitete bus aptariami koordinuojamieji veiksmai, ar valstybėse narėse yra numatyti tam tikri kontaktiniai punktai ir kokiu veiksmu siekiant pagerinti situaciją galima tikėtis. Balcu. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju komisarui už pateiktą informaciją dėl ebolos viruso. Virusas dar nepersikėlė į Europą, tačiau reikėtų priminti, kad keletas studentų iš šių valstybių uh, rudenį grįž į Europą iš Nigerijos, o e, universitetuose Afrikos žemynė studijuoja šimtai studentų, kurie grįžę į Europą galbūt turės užpildyti tam tikras anketas, o galbūt netgi jiems bus taikomas tam tikras inkubacijos periodas, ar jiems bus uh, atliekami kokie nors tyrimai ir patikros ir ar nepasklis panika Europoje. Ir ką komisaras mano apie tai, kad biudžeto eilutė skirta būtent tokiai veiklai buvo sumažinta 5 procentais. Amerikiečių vakcina Ar galima paspartinti tos vakcinos įregistravimo procedūras Europoje? Ir ar yra tyriamos visos šios lygos atsiradimo priežastys, ar pakankamai įvertinti kiti socialiniai, ekonominiai faktoriai? Ar visi visi ištekliai, žmogiškieji ištekliai iš tikrųjų yra pakankamai panaudoti siekiant išsiaiškinti šio viruso priežastis. Jau buvo sakyta, kad Afrikos valstybėse vienas gydytojas tenka šimtam tūkstančių pacientų, todėl mes turime daryti viską, kas yra įmanoma, kad būtų galima uh, tiesiog sušvelninti tuos didžiulius skirtumus. Pierik. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau pratesti pranešėjo mintį. Vasaros atostogų metu e, Niderlanduose buvo diskutuojama dėl dviejų svarbiausių klausimų - dėl situacijos Ukrainoje ir dėl ebolos viruso plitimo Afrikoje. Komisaras iš tiesų e, teisingai pastebėjo, kad piliečiai buvo tinkamai išsamei informuojami, tačiau negalima sėdėti sudėjus rankų, reikia galvoti apie finansavimą ir apie pagalbą Afrikai. Jeigu šitas virusas būtų pradėjęs plisti Europoje ar Amerikoje, situacija būtų visiškai kitokia. Mano manima, reikia surasti lėšų Europoje, o jeigu norime koordinuoti veiksmus, tai turime e, veikti kuo greičiau. Tai yra temos, kurios iš tikrųjų yra labai svarbios, prioritetinės ir būtent šioje srityje reikia pasistengti, kadangi piliečiams rūpimo temų pagalba mes laimėjome rinkimus. Ir be to norėčiau pritarti jūsų veiksmams. Tai reiškia, kad jūs tvirtai sėdite savo postę, tačiau negalime tiesiog užmigti ant laurų. Komisarė, Iš tikrųjų, jūs pateikėte išsame informaciją, atsakėte išsamei į klausimus susijusius su šia problema. Galiausiai mes kalbėjome apie tai, kad valstybėse narėse stinga gebėjimų, administracinių gebėjimų Jūs sakėte, kad valstybėse narėse iškyla problemų, kadangi neužtenka pajėgumų, finansavimo, išteklių. Gal jūs galėtumėte kanu, pasiūlyti, kaip mes galėtume pagerinti situaciją, galbūt ES galėtų parengti informaciją keliaujantiems e, valstybėms narėms Iš tikrųjų, mums reikia kažką daryti, kiekvienas yra su tuo suinteresuotas, suinteresuotas, kad būtų investuojama į mokslinius tyrimus ir kad būtų teikiama pagalba Afrikai ir kad situacija nepablokėtų, nepablokėtų Europoje. Ir norėčiau padėkoti Jums už puikų bendradarbiavimą ir tikimės panašaus bendradarbiavimo ateityje. Dėkuoju visiems kolegoms, kurie mm, pasisakė antrojo raundo metu, o dabar suteikiu galimybę atsakyti į klausimus komisarui. Dėkuoju, dėkuoju parlamento nariams, kurie išsakė linkėjimus e, ateičiai. Aš iš tikrųjų per pasruosius dviejus metus puikiai bendradarbiau su jumis ir, žinoma, jūsų pastangomis pavyko priimti paskutinius teisės aktus. Mes turime iš tikrųjų pripažinti, kad esame pakankamai stiprus, bet turime ir silpnų pusių. Dėl mokslo tyrimų. Aš puikiai suprantu Grostet nusivylimą, kad amerikietiški, dėl to, kad amerikietiški projektai įgyja pirmenybę, o mūsiškiai ne visada. Oksfordo universiteto projektas, kuris bus pradėtas, pradės e, tyrimus su, su savanoriais e, rugsėjo mėnesį, bus pirmasis susijęs tiesiogiai su ebola virusu. Negalėčiau pasakyti, kad esame labai stiprus, tačiau esame pasirengę. Jeigu jūs paklaustumėte apie laboratorijas, tai mes šitą darbą pradėjome, jisai vyksta veiksmingai. Būtent tos valstybės, kurios neturi galimybių tirti viruso savo laboratorijose, galės pasinaudoti kitų šalių laboratorijomis. Mes esame pasirengę organizuojame darbą tinkamai ir ruošiamės situacijai, jeigu virusas atsirastų ir Europos žemynė. Yra parengti izolatoriai, kai kurios mažos valstybės taip pat turi tam tikrų pastatų, kurias galima pritaikyti kaip izolatorius. Pinigai yra problema, tačiau vis dėlto e, pakreip, nukreipus tinkamai vystimosi pagalbos fondo lėšas galime tiesiog pasiekti tų tikslų, kuriuos yra iškėlusi pasaulinė sveikatos organizacija, kovojant su šiuo virusu. Žinoma, problemų gali iškilti ateityje. Tai medicinė evakuacija. Kaip mes ją vykdytume, kadangi ne visos valstybės turi pakankamai e, sraigtas sparnių, galbūt kariniai sraigtas sparniai galėtų e, e skraidinti pacientus, galbūt būtų galima pasitelkti pagalbant ir nacionalinės oro bendrovės. E, Finoje yra pakankamai problemų dėl to, kad medicinos personalas negali būti skraidinamas, kadangi nėra lėšų ir taip toliau, taip toliau. Tačiau, kaip ir bebūtų, mes koordinuojame savo veiksmus su kitų su kitais komisarais, taip pat su užsienio reikalų tarnyba. taip pat ir karinių sraigtas parnių naudojimas gali būti koordinuojamas, jeigu tokia būtinybė iškils, sakykime, galėtų e, Ispanijos e, e, karinės paėgos padėti perskraidinti susirgusius pacientus į kitas valstybės, Todėl gaižiu patvirtinti, kad ir šiuo metu vykstančiame posėdėje yra sprendžiamas potencialaus evakuavimo klausimas. Dabar mes ypatingą dėmesį sutelkime potencialiam e, evakuavimui. O dėl laboratorijų laboratorijų bendradarbiavimas, jų veikla priklausys nuo informacinių mainų. Tiesiog mes kiekvieną dieną rengiamės tokiems veiksmams. Petičinė. Klausė dėl imigrantų. Pirmiausia, aš išsakysiu savo asmeninę nuomonę. mano šalyje, kaip ir Italijoje, Graikijoje, susidurėma su migrantų srautais iš pietinių regionų arba per pietinius regionus. Jūs nuolat girdite populistinių nuomonių, kad būtent taip pat teroristai e, pasieks Europą, ko gero teroristai nebūtina per Libiją sieks pasiekti Europą, sumokėti e, tūkstantį e, eurų, sėsti į laivelį ir irtis į Lampedūzą. Aš manau, kad jie turi kitokių finansinių išteklių. O ebolos pacientas, nemanau, kad jisai išginėjos per Libiją, Tunisą, ir e, pat, pateks į valtis laivelius, kurios atplauks iki Europos e, krantų. Kol problema kils įprastinėse migracijos rautuose, gali atsirasti ir visiškai kitokių kanalų. Todėl mes esame sukūrę uh, specialią darbo grupę kartu su migracijos direktoratu prieš kylant ebolos viruso problemai. Prieš imigrantams atvykstant į Europos sąjungą reikia koordinuoti veiksmus sveikatos uh, patikrų procesų metu. Taigi mes koordinuojame savo veiksmus, bendradarbiavame su Teisingumo ir vidaus reikalų direktoratu savo veiksmus dėl tų patikrų apriepties, dėl apskritai sveikatos e, e, patikrų. Apie mokslinius tyrimus aš jau pakankamai daug kalbėjau. Sakoma, kad išradimo variklis yra būtinybė, atsiradęs poreikis. Taigi reikia kurti skubiai vakcinas ir jas sukūrus stengtis jas uh, įregistruoti kuo greičiau, tačiau tuo pačiu užtikrinant pakankamą saugą joms atsiradus rinkoje. Kai problema atsiras, mes pasistengsime sutrumpinti vakcinų įregistravimo procedūrų e, trukmę. Ir tai bus daroma, kai bus e, užbaigti tie du mano minėti projektai - amerikietiškasis ir europietiškasis. Dėl studentų grįžtančių Europą. Išvykimo valstybėje negalima tikėtis išsamos sveikatos tyrimo O žinoma, galima tiesiog pamatuoti e, temperatūrą, tačiau temperatūra jokių būdų nepasakys, kad e, pacientas yra susirgęs ebolo virusu. Gali, tai gali būti malarija, nebūtinai ebolos virusas. Tačiau mums reikia pasirūpinti, kad mes turime veiksmingas sistemas, kad galėtume e, pas laiku pastebėti bet kokios lygos e, simptomus. Nebūtinai tai turėtų būti ebolos viruso simptomai, tai gali būti malarijos ar kitos susirgymo simptomai, tačiau jeigu rezultatas ir būtų neigiamas, tai vis dėlto mes pasiektume konkretaus tikslo. Reiškia, mes parodytume, kad mes turime galimybių aptikti virusą ir konstat, arba konstatuoti, kad jo nėra. Žinoma, galima sakyti, kam reikalinga vakcina, jeigu jinai bus nenaudojama, tačiau kita vertus, ko gero, nenaudojama vakcina yra geriau negu apskritai jos e, nesukūrimas ir neturėjimas. Tai kita vertus, vienoje valstybėje kilus e, e, paukščių gripui buvo galima keistis turimų vakcinų ištekliais Džonas galbūt galėtų papildyti informaciją apie tai, kaip valstybės konkrečiai e, keičiasi informacija tarpusavėje. Porą minučių. Vieną gal net į minutę. Informacijos mainai sveikatos apsaugos komitete vyksta sklandžiai elektroninėmis priemonėmis. Vakar, pavyzdžiui, viena iš valstybių narių susidūrė su problema fiziškai e, patikrinti pacientą, ar jis neserga ebola, nėra užkrėtęs ebola e, virusu. Ir jisai pateikė valstybę narsidį, tiesiog kreipėsi į sveikatos e, apsaugos komitetą ir paprašė e, pagalbos. Tai yra labai naujas pavyzdys to valstybių efektyvaus bendradarbiavimo tarpusavėje. Dėkoju, dėkoju komisarui nuoširdžiai už uh, informaciją, už tai, kad jisai atsis, atsakė į visus klausimus atskirai, o ne uh, grupėmis, blokais. Mes turėtume dar aptarti komisarų išėjus kadangi dar liko vienas klausimas iš mūsų rytinės posėdžių dalies. Grazie colleghi e possiamo ritornare al. Ačiū kolegos, galime grįžti prie septintojo darbo tvarkės klausimo susijusios su mūsų nuomonė, kurią parengė kolega Gerbrandy dėl Europos semestro. Taigi žodis ponui Gerbrandi ir jis paaiškins savo tekstą, kuris parengtas tik tai anglų kalba. Labai gaila, kad turime nedaug laiko. Noriu padėkoti jam už darbą nuveikta šią vasarą, tuo metu, kai visi kolegos, ko gero, šildėsi saulutė. Pone Gerbrandi, ačiū pirmininkė. Paskutinės komiteto posėdžio minutės yra geriausios, kad, kadangi gali susilaukti daugiausia kolegų ir visuomenės dėmesio, todėl aš pasistengsiu, kaip galima geriau jomis pasinaudoti. Numatyta buvo aptarti šį klausimą šyrit, tačiau turiu pripažinti, kad geriau apie tai kalbėti po to, kai komisijos narys Patočnikas pas mus apsilankė, nes jis pateikė vertingų pastabų ne tik dėl semestro, bet apskritai dėl žiedinės ekonomikos ir tvarumo svarbos ekonomikos augimui. Todėl daug geriau dabar apie tai kalbėtis po jo apsilankimo. Kalbėsiu kaip galima trumpiau. Tačiau aš manau, kad būtina pradėti nuo kelių pastabų dėl paties Europos semestro, nes apie jį dažnai nekalbame aplinkos komitete. Būtent finansinė ir ekonominė krizė sukėlė didžiulių problemų Europoje ir parodė, kad valstybių narių ekonomikos tolsta vienos nuo kitų ir mes nusprendėme sukurti tą Europos semestrą, tai yra metinis, kasmetinis ekonominės politikos koordinavimo procesas. Komisija detaliai analizuoja valstybių narių ekonominių struktūrinių reformų programas ir teikia rekomendacijas kitiems 12-18 mėnesių. Čia ne tik Europos komisijai, bet ir taryba, taip pat patvirtina tas rekomendacijas. Ir tai yra svarbi reformų dalis, reformų vykdomo Europoje. Žinoma, strateginis dokumentas Europa 2020 yra pagrindinis dokumentas šią prasme, o struktūrinės reformas yra ekonomikos audimo, augimo ateityje pagrindas koks yra vaidmuo Europos parlamente. Mes rengėme du pranešimus, vieną metų pradžioje, kai kalbame apie komisijos metinio augimo apžvalgą ir kitą pranešimą rengėme apie šalių konkrečias rekomendacijas. Na ir ši nuomonė, kaip ir pranešimas ekonomikos komitete, bus skirtas tiek 14 metų e, projektų gyvendinimui ir 15 pagerinimams 15, 15 metais. Europa 2020 turi tris ramščius - ekonominį, tvarumo ir labai svarbu, kad tvarumo vaidmuo būtų įtrauktas į semestro procesą. Bet kokioje reformoje tvarumas turi vaidinti svarbų vaidmenį, taip įstikinęs tiesų ne tik ir aš, tai pripažįsta ir komisija, ir taryba pateiksiu keletą pavyzdžių dalykų, kurie minimi semestre pastarosius du metus. Aplinkos, fiskalinės reformos, išteklių efektyvumas, užkirsti kelią e, potviniams, e, aplinkosauginės subsidijos ir taip toliau, tai dalykai minimi pastarosius kelis metus. Aš daug dėmesio skiriau tam, kad būtų parengta Envi nuomonė šiemet, nes manau, kad dabar tai yra labai svarbu, nes tvarumo argumentai semestro procese vis stiprėja, tačiau jie nepakankamai užtikrinti. Ir aš manau, kad labai svarbu, jog parlamente mūsų komitetas turi tuo ne tik domėtis, bet ir užtikrinti tų argumentų, kurios, kurios mes teikiame įtraukimą į parlamento galutinį pranešimą. Turiu padėkoti Italijai, pirminkaujančiai valstybei, kuri surengė neoficialią ministrų tarybą Milane e, Liepos mėnesį. Tai buvo puikas pavyzdys, kaip galime dirbti kartu. Ir kitas žingsnis turėtų būti susitikimas su Ekofino ministrais. Taip dar išriškėtų šią problematiką. Ir nuomonė tik tai tik 1500 ženklų, tai yra riba. Dėl to ji tokia trumpa, tačiau dėl to ją ja, ne tik bus lengviau aptarti per 15 minučių, bet galbūt tai privers mus ir teikti mažiau pakeitimų, nes aš manau, kad jeigu pateiksime sutelktą E, signalą ekonomikos komitetui, turėsime daugiau galimybių patalpinti mums rūpimus dalykus į galtinę rezoliuciją. Filipas Debakeris yra e, pranešimo autorius, jo pranešimas ką tik paskeltas, jis taip pat kalba šiek tiek apie aplinkosauginius mokesčius, išteklių efektyvumą, taigi tai e, yra daug žavintis dalykai, tačiau aš manau, kad Šį aspektą galima sustiprinti pateikę savo stiprią nuomonę. Trumpai, svarbiausi e, nuomonės elementai yra bendra savoka, kad ekonomikos žalinimas ją stiprina. Aš šiandien vėlgi pastebėjau, kad ne visi kolegos yra įstikinę dėl to, tačiau manau, kad aš manau, kad tai yra svarbus dalykas. Ir tai turi būti ir prioritetas semestro procese. Antra, išteklių efektyvumas, jų panaudojimas efektyvus yra ekonomiškai svarbus, e, remiantis komisijos domenimis, taip pat įvairiais kitais tyrimais mes kalbame apie e, galimybės e, pramonėje sutaupyti 600 milijardų eurų. Tai yra per metus. Kam nors dar reikia argumentų, kodėl yra svarbus tas išteklių efektyvus panaudojimas, tai tie skaičiai yra labai aiškus. Kalbame apie šimtus tūkstančių darbo vietų, kurių labai reikia Europai. Tačiau tai taip pat reiškia, kad turime veiksmingiau vartoti išteklius ir formuluoti bei gyvendinti nacionalinės strategijas dėl tų išteklių panaudojimo, ką turi koordinuoti Europos Sąjunga, o semestras yra būtent puikiai koordinavimo procedūra. Trečia, noriu pabrėžti atliekas, sėti jas su išteklių panaudojimu efektyviu, tai yra labai svarbu. Taip pat apie jas kalbėti, apie tas atliekas ir šioje nuomoje, nes yra didžiulių skirtumų tarp valstybių narių, o to mes kaip tik ir stengiamės išvengti, panaudodami Europos semestro procesą, kad neatsirastų per didelių skirtumų tarp valstybių narių ekonomikų. Apie tai kalbame pranešime. Aš jau turiu parengęs keletą pakeitimų, kuriuose norėčiau pakalbėti apie vieną iš jų, apie ekoinovacijas. Labai svarbu daugiau dėmesio skirti būtent šiam aspektui, kad sustiprintume ekonomiką. Ir pateiksiu pakeitimą apie tai. Ir pagaliau jūs jau minėjote, kad E, reikėjo dirbti rūpiučio mėnesį, kai dauguma lisėjasi, tai aš pirmiausia noriu padėkoti savo padėjai, padėjai linkę Brusel, nes kai aš lisėjausi, jis turėjo dirbti biure. Ačiū pirminkė. Labai ačiū Jums ir e, Jūsų asistentui už nuveiktą darbą. Dabar žodžiu šešėliniams pranešėjams ir po, po to vėl autoriai. Ponas Melo, ačiū. Ši diskusija komitete vyksta jau gana seniai ir aš pritariu tam, kas buvo pasakyta. Aš ypač noriu pabrėžti e, šio reikalo svarbą. Reikia ieškoti naujų plėtros modelių selektyviamis investicijomis, e, teikiant dėmesio žaliam augimui. Ir Europos semestras yra puikiai proga įtraukti aplinką. Į šį procesą ES neturėtų būti vien tik tai didžiausia ir stipriausia ekonomika, ji turėtų būti geriausia ir tvariausia ekonomika pasaulyje. Vakarų visuomenės turi suprasti viso to svarbą Pateiksiu pavyzdį, kuris susijęs su mano šalimi, Portugalija. Mes savo biudžetą restruktūrizavome, kaip buvo būtina, tačiau taip pat daug dėmesio buvo skiriame žaliai ekonomikai, nes mes manome, kad tai bus vienas didžiausių ekonomikos augimo variklių. Tai gali sumažinti priklausomybę nuo kitų šalių ir kurti darbo vietas. Mes norime sumažinti darbo jėgos apmokestinimą, perkelti jį ta, ant taršos. Norime daugiau dėmesio skirti naujovėms, skatinti gerą patirtį aplinkos prasme, ypač privačiajame sektorėje. Ir tai turi apsimokėti, aišku. Norime rasti naujų modelių. taip pat noriu pabrėžti, kaip svarbu naudoti apmokestinimą, kuris e, skatintų e, aplinkos politikos e, plėtojimą, kas sustiprintų užimtumą ir skatintų konkurencingumo didinimą. Tiek trumpai, pana pirminkė. Toliau ponas Kaputo, socialistų vardu. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti kolegai Gerbrandi už parengtą nuomonę per vasarą. Turiu keletą komentarų ir pasitengsiu kalbėti, kaip galima trumpiau. Išteklių panaudojimo efektyvumas yra fundamentaliai svarbus tvariam augimui, todėl per trumpą vidutinį ir ilgą laikotarpį tai yra labai svarbus konkurencingumo didinimo ingredientas. Europos Sąjungas yra įsipareigojęs sumažinti energijos vartojimą 20 procentų iki 20 metų, tačiau tendencijos rodo, kad daugelis šalių yra pasiekusios 10 procentų ribą. Todėl kyla pavojus, kad, kad nepavyks priartėti prie numatyto tikslo pagal 20 metų strategiją. Tai yra prarasta galimybė augimo prasme e, Europos regionuose ir taip prarandama galimybė taip pat kurti darbo vietas. Todėl reikia imtis griežtesnių priemonių ir greičiau judintis, kad būtų numatytos privalomos priemonės turint galvoje, kad išeities taškas e, valstybė, kiekvienos valstybės narės ir ekonominė situacija gali būti skirtinga. Ekonomikos koordinavimas turi atspindėti ekonomikos tvarumą. Mes jau parengėme pasiektos pažangos rezumi aplinkos ekonomikoje. Galime pereiti prie mokesčių sistemos, kuri būtų labiau orientuota į ekologiją, pavyzdžiui, didinant mokesčius už oro taršą, apmokestinant, apmokestinant taršo šaltinius. Tokios priemonės leistų mums sutaupyti nemažai lėšų, tai būtų efektyvesnis būdas negu subsidijos. Manau, kad Europos semestrą reikia vertinti taip, kad stimuliuotume kartu ir žalėją ekonomiką ir galėtume sutaupyti maždaug 70 milijardų eurų ir padidinti apyvartą 40 milijardų atliekų teisės aktai taip pat turi būti įgyvendinami nuosekliai ir tinkamai. Ačiū dabar GUE frakcijos vardu, ponia Konečna. Dėkui, ponia. Ačiū, ponia pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Nuomonėje mes pasigendame dviejų dalykų. Pirmiausiai, galimybės užtikrinti sveikatą ir sveikatos apsaugos paslaugas nepakankamai dėl ekonomikos krizės sveikatos priežiūros sistema patyrė didelį neigiamą poveikį, net ir Europos semestre. Numatytos priemonės galėtų padėti dar labiau pabloginti pabloginti prieigą prie sveikatos apsaugos paslaugų, o tos paslaugos mūsų piliečiams yra būtinos. E, mūsų komitetas turi tai atkreipti dėmesį. Nu, taip pat antras dalykas, kurį turime pakeisti, e, tai yra tas susitelkimas ties vadinamųjų žaliųjų darbo vietų pridedamąją vertę. Kalbama apie tai, kad būtina kurti žaliasias darbo vietas, ekologinės darbo vietas, tačiau manau, kad nuomonėje reikėtų pateikti konkretesnių pasiūlymų apie tai, kaip reikia kurti šias darbo vietas, nes automatiškai jos nesiras vien tik tai dėl ekonomikos e, ekologinio aspekto stiprinimo. Noriu atkreipti dėmesį į šios du trūkumus ir aš tu pateiksiu pasiūlymus, ačiū žaliųjų frakcijos vardu. Dabar kalbės pana Zailik ponas, tiksliau. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad galiu dar trumpiau kalbėti nei prieš tai kalbėjusi kolegė. Dėkoju ponui Gerbrandžiui už jo pastangas dirbančią darbą tuo metu, kai mes atostogavome. Teigiamai vertiname galimybę mūsų komitetų renkti nuomonę dėl pranešimo, kuris yra rengiamas ekonomikos komitete. Tai parodo, kad e, mūsų komiteto gebėjimai šioje srityje yra aukštai vertinami. Mums labai svarbu, kad šioje nuomonėje būtų uh, pabrėžiama būtinybė investuoti į atsinaujinančius energijos e, išteklius, kad tai yra viena iš prioritetinių sričių. Mums taip pat manome, kad būtinai traukti nuostatas susijusios su valstybių narių e, veiksmingumu vykdant investicijas, investuojant į atsinaujinančius energijos šaltinius pateiksime atitinkamus e, pakeitimų pasiūlymus dėl ekologinių investicijų, o iš esmės turiu pasakyti, kad pritarėme šiai nuomonėjai. Pirmininkas, ačiū. EFDD frakcijos vardu, ponai Beničinį žodis, ačiū ponė pirmininkė. Noriu pasakyti, kad Bet teigiamai vertiname pono Gerbrandžio pasiūlymą renkti nuomonę dėl šio pranešimo, kuris rengiamas ekonomikos komitete. Taip pat pritarėme pono Gerbandžio pristatytiems argumentams frakcijos vardu. Mums rūpi šiek tiek labiau pabrėžti kai kurios argumentus. Ir jie daugiausiai susijęs su e, egzistuojančiais prieštaravimais tarp žodžių ir darbų. Italijos premjeras Renci pranešė arba teigia, kad e, e, stovime naujo Europos projekto gyvendinimo pradžioje. Tai skamba kaip lūžio taškas siekianti veikti krizę Europoje, tačiau Italijoje, o tas pats galioja ir Kroatijai buvo priimtas sprendimas padidinti energijos gamybą iš e, iškastinio kūro, tiksliau iš naftos dvigubai, o tai turės fatalinių padarinių žvejybai, visuomenės sveikatai aplinkai, tai nieko bendro neturi su mūsų tikslai susijusiais su žiedinė ekonomika, apie kuriuos kalbėjo komisijos narys Patočnikas. Iškastinės, iškastinis kūras tikrai e, nėra pats tinkamiausias, pati tinkamiausia e, žaliava energijai gaminti. Manau, kad e, čia reikia kalbėti ne tik e, apie mm, nepakankamą demokratijos principų laikymosi, tačiau ir apie prarastą galimybę e, persorientuoti. Peteris Lyzė. Kalbėsiu trumpai, daug ką paminėjo pranešėjas ir šešėlinė pranešėja Melio. Norėčiau pateikti Portugalijos pavyzdį. Energetikos klimato apsaugos srityje dirbęs kolega siūlė šiai šaliai surasti kelią išbristi iš krizės, užtikrinant energetinį veiksmingumą ir šiai valstybei pavyko tai padaryti. O dabar, kai kalbame apie sveikatos apsaugą, tai turime suprasti, kad tos valstybės, kurioms buvo ištiesta pagalbos ranka, krizės akivaizdoje susidurdavo su veiksmingumo problemomis Tiesiog ten nebuvo galima įsigyti pigesnių vaistų, o tiesiog originalūs, brangus vaistai buvo pardavinėjami. Mums reikia siekti, kad sveikatos sistema, sveikato apsaugos sistema būtų ir veiksminga, ir lanksti. Manyčiau, sveikatos apsaugos aspektų turėtume skirti daugiau laiko. Ir dabar norėčiau tik tai pasakyti, kad esu parengęs pakeitimo siūlymą, kuriame yra kalbama apie tai, kad būtų siekiama sukurti valstybėse narėse veiksmingas, efektyves ir kokybiškas sveikatos apsaugos sistemas. Barco. Balco. Trumpai. Norėčiau paaiškinti, kodėl mes nepritarėme šiai nuomonėjai. Mes pateikėme šešis pasiūlymus dėl valstybių narių biudžeto formavimo nekomentuosiu kiekvieno punkto atskirai, tiesiog pasakysiu, kam mes pritarime ir kam nepritarime ir ko pasigendame. Mes tiesiog galvojame, kaip tai susijęti su europiniu semestru. Aš ketveris metus dirbau Vengrijos parlamente, buvau atsakingas už Europos reikalus ir supratau, kad tada, kai dialogas prasideda, kai yra pasiūlymai pateikiami, tai tada nacionalinio parlamente visuomet argumentuojama, kad buvo susitarta su e, ekofino atstovais ir taip toliau, ir dabar nieko nelieka, tik tai valstybė nariai privalo įgyveninti šituos e, teisės aktus. Žinoma, mes galime pritarti šiems pasiūlymams, jeigu jie yra privalomi. Tačiau tai mm, pakenks valstybių savarankiškumui. Prieš suteikdamas žodį pranešėjui norėčiau prieš tai paprašyti pasakyti komisijos atstovai. Atstovui. Ačiū, pirmininkė. Aš atstovauju aplinkosaugos direktoratui, kalbėsiu komisijos vardu, taip pat aš dirbu su Ekofino atstovais. Komisaras kalbėjo apie šios temos esmę ir todėl aš neužimsiu labai daug jūsų laiko. Metinio augimo iki 15 metų stebėsena buvo atlikta, buvo atlikta taip pat ES strategijos iki 20 metų peržiūrą, vis tie da, mm, visos tos temos yra svarbios, bus svarbios naujam komisarui. Mes e, atliekame tyrimus komisijos viduje, taip pat padarbiaudami su valstybėmis narėmis, kadangi labai svarbu visiems e, užsitikrinti išteklių veiksmingumą ir skatinti ekonomikos augimą. Skaičiai yra prieinami, nenorėčiau jų komentuoti kai kalbame apie posūkį link tvaraus vystimosi, tai turėtume dar kartą suprasti, kad turime bendradarbiauti ir tiesiog suvienyti mūsų pastangas yra būtina. Pastaraisiais metais metinio augimo peržiūroje jos metu konstatuota buvo, kad komisija turėtų bendradarbiauti su valstybės narėmis, parlamentais, Europos parlamentu, socialiniais partneriais, suinteresuotomis šalimis, kad visi suvienytų pastangas siekiant um, uh, išmanaus, uh, tvaraus augimo. šių metų kovo mėnesį buvo parengtas komunikatas dėl strategijos iki 20 metų ir jame buvo kalbama apie, taip pat apie e, efektyvumo didinimą, buvo kalbama apie žiedinės ekonomikos pakete e, suformuluotus iššūkius. Taigi aš norėčiau pasakyti, kad šitas šita deklaracija yra labai e, aiški, konkreti, tačiau ji bus išplėtota ir pakomentuota ateityje. Komisijoje mes bendradarbiaujame su valstybėmis narėmis, e, aptardami Europinio semestro rezultatus, taip pat rengiame rekomendacijos valstybėms narėms ir uh, kaupėme pasiūlymus ir idėjas, kadangi jas e, skleidžiame, kadangi vienos valstybės yra pasiekusios daugiau, kitos e, mažiau. Debrandi Liepos mėnesį pristatė savo pranešimą ir žinoma buvo pabrėžta būtinybė, kad e, visi tie klausimai būtų uh, perkelti į e, metinio augimo apžvalgas ir taip pat ir į e, strategijos iki 20 metų apžvalgą. Aplinkosaugos ir darbo ministrai taip pat yra įtraukti į šiuos bendradarbiavimo procesus. Dėl kitų žingsnių aplinkosaugos taryboje yra rengiamos e, tarybos išvados E, kuris bus pateiktos e, spalio mėnesį po Italijos e, pirmininkaujanti valstybė 15 metais taip pat didžiulį dėmesį skirs ekonomikos žalinimo, ekologizavimo klausimams. Ir, žinoma, reikia pabrėžti, kad ir taryba, ir parlamentas, ir komisija yra nusiteikę ateitie bendradarbiauti kuo glaudžiau. Suteiksiu žodį pranešėjui trumpam apibendrinimui. Aš kalbėsiu labai trumpai. Norėčiau padėkoti kolegoms, kurie beveik vieningai pritarė mano pranešimo projektui. tikiuosi pakeitimų, kurie buvo paminėti. Aš sutariu, pritariu kolegoms Lyze ir Konečna, kad dar yra e, e tam tikrų spragų e, formuluojant nuostatas dėl sveikatos apsaugos. Savo frakcijose jūs turite pasistengti, kad ekon komitetas vėliau pritartų mūsų siūlymams ir kad būtų galima užsitikrinti paramą plenarnėje sesijoje. Žinoma, gali prireikti ir jūsų papildomos pagalbos. Tikoju savo ruoštų norėčiau pasakyti, kad terminai yra štai tokie. Pakeitimus galite teikti iki e, rugsėjo 12 dienos anglų kalba. Balsavimas uh, vyks e, komitete e, spalio 14, o po to jau spalio ir lakučio mėnesiais plenarnėje sesijoje. Tikoju, kad jūs dirbate ilgiau negu iki pusės septynių ir pranešėjas pirmininkas dėkoja vertėjams.